Uh, like you... Mėly kolegos, prašau visų jūsų susėsti. Prašau, kviečiu visus susėsti, pradėsime darbą. Galite naudotis ausinėmis ir e, per ausinės girdėsite diskusijas savo gimtają kalbą. Taigi, ponios ir ponai, norėčiau Jums labai padėkoti už vakarykščias diskusijas, vakarykštį posėdį. Kaip visi puikiai žinote, mūsų darbo grupių pranešėjai pristatys darbo grupių rezultatus, bet prieš tai aš dar norėčiau Jūs informuoti, kad Ispanijos dviejų parlamento rūmų pirmininkų šiandieną nesulaukėme, Bona Martinės ir Rojo Garcia. Deja, netvyko į šiandieninį posėdį, priežastys yra labai rimtos. Ispanijos vyriausybė šiandien priima labai svarbius sprendimus savo posėdėje. Na ir mes ES puikiai suvokiame tokias situacijas, puikiai žinome, kad situacijos nėra paprastos ir dėl to Ispanijos dviejų parlamento rūmų pirmininkai šiandieną turi būti namuose, tai yra suprantama, visi e, tą suvokiame. Na, o šiandieną norėčiau pasveikinti e, Europos komisijos vicepirmininką poną Jokimą Almuniją. Jis pasisakys taip pat. Mes taipogi išklausysime ir jo pristatymų, jo pasisakymų. Ponas Pedro Luis Marino Rybe, kuris atstovauja Ispanijai, Ispanijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, pagal rotuojantį pirmininkavimą. Pirmininkavimas tarybai, rotuojantis pirmininkavimas tarybai yra labai e, svarbi struktūra, labai svarbi institucija, leidžianti įgyvendinti mums ES teisės aktus. Pirmininkavimas šiuo metu perimtas yra Ispanijos ir ponas Uribe ir atstovauja šiandieną Ispanijai kaip pirmininkaujančiai valstybė. Ir jis yra valstybės sekretorius atsakingas už energetiką. Uh, jis taipogi pasisakys ir galėsime jam užduoti klausimus. Na, aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir tiesiog pradžioje pasakyti, kad parlamento tarnybos labai daug prisidėjo rengiant šį susitikimą, ponia Berger, yra mūsų centro direktorė. Centro, kuris organizuoja tokius posėdžius. Ponas Bernatski taip pat yra darbo grupės vadovas, darbo grupės, kuri organizavo šį renginį. Taigi dėkojame visiems labai už tai, kad prisidėjo prie šio susitikimo sėkmės. Taip pat dėkojame ir Ispanijai, pirmininkančiai valstybei, Ispanijos vyriausybei, kuri irgi svariai prisidėjo prie renginio organizavimo. Na ir mes galėjome iš tiesų pasikliauti didžiulę Ispanijos pirinkančios valstybės pagalbą. Dėkojame Ispanijos vyriausybei visiems, kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo ir tikimės, kad viskas ir šiandien vyks sklandžiai. Na, o dabar pereisiu prie diskusijų. Pradėsime nuo pranešėjų pristatymų. Norėčiau pakviesti darbo grupių pranešėjus, pranešėjus kalbėti jie gaus po 10 minučių. Ir pradžioje kviečiame poną Sarijų Švolski iš Europos parlamento pasisakyti. Prašau, ponia. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau Jums pristatyti pirmosios darbo grupės rezultatus, kalbėjo apie energetikos saugumą, diversiškumą ir tarp, tarpusavio priklausomybę, kalbant apie energijos tiekimą. 2007 metais buvo parengtas naujas dokumentas, dabar Lisabonos sutarties 140 94 straipsnėje apie tai yra kalbama. Turime šiandien kalbėti vieningu balsu ir veikti kartu. Energetika turi būti vertinama ne tik iš priekybos ekonomikos perspektyvos, bet ir iš saugumo bei e, geopolitinių veiksnių perspektyvos. Vakarykštės diskusijos parodė, kad puikiau daugiau yra suvokiama energetikos saugumo problema nacionaliniuose parlamentuose ir tai, kad tarp Europos parlamento pozicijų, pozicijos ir nacionalinių parlamentarų pozicijos jaučiama tam tikra konvergencija. Energetikos krizė 2006 metais parodė, kad kai rinkoje tam kažkas nepasiseka, valstybės narės negali sureaguoti veiksmingai, negali pakankamai sureaguoti į krizę situaciją, dėl to mums reikia labiau suderinto požiūrio pozicijos ES lygmenių ir reikalinga ES energetikos saugumo politika, kurioje būtų numatytos priemonės, būdai. Ir šis solidarumo testas e, dėl energetikos saugumo dar nėra išlaikytas. Dujų saugumo reglamentas, dujų tiekimo saugumo reglamentas yra dabar dėl jo deramasi parlamente ir taryboje. Turime į, į, įtraukti ir solidarumo principą, taip pat valstybėms narėms suteikti teisę numatyti savas nacionalinės tiekimo struktūras, Tai yra numatyta sutartie 194 straipsnėje. Yra dvi iš ankstinės sąlygos, norint sukurti visapusišką energetikos politiką. Pirmiausia, reikalinga politinė vizija ir valia. Antras dalykas - reikalingos atitinkamos teisėkuros priemonės. Vakarykštės diskusijos pirmojo darbo grupėje padarė štai kokias išvadas. Pirmiausia, bendrai buvo sutarta, dalyvių, kad nepaisant tam tikros pažangos, e, numatant teisėkuros priemonės, vis tiek nebuvo pakankamai įgyvendinimo dėl to, kad trūko politinės valios ir ilgalaikės vizijos. Šią prasme buvo pažymėta, kad Europos parlamentas visgi buvo kur kas ambicingesnis negu valstybės narys, narės taryboje bei komisija. Kai kurie dalyviai e, uždavė klausimą apie tai, ar tinkamas yra įsikišimo lygmuo, kai ištinka krizės situacija. Pripažinome, kad rinkos mechanizmai yra pirmoji gynybinė linija prieš, kovojant prieš tiekimo nutrūkimus, tačiau ne rinkos priemonės reikalingos, kai atsitinka tokios situacijos. Ir tai, kad trūksta vieningai veikiančios energetikos rinkos, nėra vieningos energetikos erdvės, garan, garantas vienintelis įmanomas yra visa ES. Nors buvo išsakyta daug paramos dėl e, solidarumo principui, buvo iškelti klausimai ir dėl solidarumo principo praktinio gyvenimo kaštų. Dėl to buvo padaryta išvada, kad reikia sukurti tinkamą kompensavimo mechanizmą ES lygmenių, tam, kad būtų raginamos investicijos į infrastruktūras, tokias kaip e, saugojimo infrastruktūra ir tarpusavio ryšiai ir sujungtys. Taip pat buvo kalbama apie tai, ar reikalingas naujas teisėkuros instrumentas, teisėkuros priemonė, ar reikia papildomų priemonių šalia jau veikiančios sutarties. Bendrai buvo sutarta, kad ES turėtų naudotis sustiprinto bendradarbiavimo priemonė energetikos rytyje. Ir šiai formuliai buvo bendrai pritarta. Taip pat buvo akcentuota, kad šis naujas bendradarbiavimas neturėtų būti grindžiamas tik tai varganų, neturtingesnių valstybių koalicijos pagrindu. Vienas kolega akcentavo, kad geopolitinės ES energetikos priklausomumo net trečiųjų valstybių pasiekmės, turint omenyje ypatingai rytų kaimynės, e, čia yra matyt pats akivaizdžiausias pavyzdys, Baltarusijos ir Ukrainos pavyzdys tai valstybės, kurios susiduria su spaudimu energetikos rytyje, jų pavyzdžiai buvo paminėti ir buvo pasakyta, kad šiuo atveju dujos ne vien tik tai yra prekė, bet ir politinis ginklas dėl kurio ES labai sunku vykdyti suverenę politiką. Na, dėl Turkijos buvo paminėta dar ir Nabuko, Nabuko projektas ir Turkijos galima, galimas įstojimas į ES. Šis klausimas, aišku, irgi yra labai aktuolus. Taip pat buvo akcentuojama, kad Ankara, bendradarbiavama su ES, turėtų nesieti šių dviejų klausimų, nes tai nėra naudinga nei ES, nei pačiai Turkijai su, sumaišyti tuos klausimus. Taip pat buvo paminėta, kad dabartiniai poslinkiai dar labiau reikalauja, kad būtų sukurta, sukurtas bendras ekonominis požiūris, kovojant su, su atsižvelgiant į ekonomikos krizę. Uh, Ir, aišku, vienas iš sprendimų išbrendant iš e, krizės yra pasitelkti įvairius energetikos šaltinius. Kolegos iš Britanijos paminėjo dujų stygiaus problemą. Taip pat buvo paminėtas ir brandolinės energetikos klausimas, gan kontroversiškas klausimas. Buvo paminėta, kad energetikos mišinio, sprendimas dėl energijos mišinio turėtų likti valstybių narių rankose. Uh, Ir, aišku, reikalinga diversifikuoti energijos šaltinius ateityje ir sustiprinti energetinį ES saugumą. Sesijos išvados buvo štai kokios. Reikia daryti skirtumą tarp ilgalaikės strategijos, kuri yra sutelta ties moksliniais tyrimais, naujai atsinaujančiais energijos šaltiniais, ir trumpalaikė strategija, kuri yra energijos e, dujų ir naftos tiekimo saugumas. Dėl to labai svarbu siekti kuo galima ambicingesnio kompromiso dėl dujų tiekimo saugumo reglamento, dėl kurio dabar yra deramas Europos parlamente ir taryboje. Na, vyraujanti darbo grupės nuotaika buvo štai kokia. Europos parlamento abecingas požiūris į energetinį saugumą ir solidarumą buvo patvirtintas, buvo um, jam pritarta daugumos nacionalinių parlamentų dalyvių. Taigi ačiū labai pirmininkė. Labai ačiū už jūsų pranešimą. Dėkuoju, aišku, už visą darbo grupės numeris vienas darbą. Ačiū, kolegos. Toliau antroji darbo grupė. Ponas Feliksas Lavila Martinesas iš Ispanijos. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, vicepirmininkė, valstybės sekretoriau gerbėjami parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai. Mūsų darbo grupės ataskaita e, būtų tokia, mes padirbėjome nemažai. Neturime Europos e, energetikos bendrijos 21 amžiuje e, nėra e, rinkos, kur būtų e, maža kaina ir e, užtikrintas energetikos saugumas. Neturime sujungtų dujų ir elektri, elektros rinkų, o, tam, o, o tai reiškia, kad negalime turėti bendros energetikos rinkos. Darbo grupėje sutarėme, kad tokios jungtis turi būti sukurtos kaip galima greičiau, o tam mes patvirtinome tą idėją, kad reikia išeiti už dabartinio teisėkuros rėmų ribų, e, ypač remiantis Lisabono sutartimi. Mums reikia daugiau politinės valios, kad sukurtume tokią bendrą rinką. Taip pat e, tos jungtis kaip tikslas E, kuris buvo išdystytas anksčiau, nebuvo pasiektas. Reikia imtis skubių veiksmų, kad galėtume pagerinti veiksmingumą, taupydami energiją ir kuriant naujas technologijas, ypač ekologiškas technologijas ir atsinaujančių šaltinių panaudojimą. Jeigu nesimsime lemiamų veiksmų, veiksmų šioje srityje, mes prarasime E, pozicijas daugelėje tarptautinių forumų. Taigi turime suteikti naują impulsą e, moksliniams tyrimams, taip pat ir atsinaujančių šaltinių srityje, kad mūsų energetikos politika kurtų ir e, ekonominę gerovę. Mes manome, kad bendroji energijos rinka galėtų būti pasiekta veiksmingiau, padedant jungtims ir užtikrinant tiekimo saugumą. ES bus geresnė, jeigu jį užtikrins piliečiams konkrečius atsakymą. Energija neturi sienų, jį turi pastarnauti ES piliečiams, e, kad jie galėtų išvengti problemų tokių, su kuriamis jau e, yra susidūrę. Mums pavyko sukurti transporto tinklus visoje Europos Sąjungoje, kurie galėtų prisidėti prie tokios energetikos politikos. Energetika turi tiesiog neįtaką kainoms ir infliacijai, todėl mes turime e, būti veiksmingesni ir konkurencingesni. Būtų geriau, jeigu galėtume pagaminti daugiau už panaudodami mažiau. Todėl mums reikia diversifikuoti energetikos šaltinius, plėtoti technologijas, o prie to galėtų prisidėti ir rinkos. Mes taip pat e, pažymėjome, kad akmens anglis yra stabilus energijos šaltinis ES ir e, plėtojant technologijas, pavyzdžiui, CO2 surinkimo technologijas, galėtų, tai galėtų prisidėti prie mūsų tikslų. Taip pat buvo kalbama apie Iberijos energetikos, energijos rinką kuomet e, naftos kainų mažėjimas galėtų e, prisidėti prie kitų e, klausimų sprendimų. Mums reikia, kad vartotojai gautų pigesnę energiją ir švaresnę energiją. Bendra energijos rinka, liberalesnė rinka būtų tam, tai ta išeitis. Pagal jungtinių tautų ataskaitas milijardas žmonių gyvena be elektros, o tad ES turėtų vadovauti skatinant prieigą prie energijos rinkos prie švaresnės energijos, mažinant taršą ir panašiai. E, viduramžio jūros baseino saulės energijos planas yra geras sprendimas, tačiau mes nepasieksime bendros energijos rinkos, jeigu turėsime įvairiausių problemų sujungiant e, įvairius tinklus. Norėčiau pacituoti Viljamą Šekspyrą pabaigai. reikia stiprių didelių veiksmų tam, e, kad atitiktume e, griežtus reikalavimus. Taigi, kadangi reikalavimai yra dideli, mums reikia e, skubių veiksmų. Ačiū. Much, your... Dėkuoju kolega už jūsų pristatymą ir visiems kolegoms, kurie dirbo vakar vakare dvi valandas darbo grupėje. Dabar paprašysiu kolegos e, Alike Lopes iš Ispanijos pristatyti trečioje darbo grupėje vykusias diskusijas. Prašau, žodis Jums, kolega. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. Aš pristatysiu Jums trečiosios darbo grupės darbo išvadas. Vakar mes buvome susibūrę ir kalbėjome apie tvarias energetikos technologijas. Aš norėčiau padėkoti visų pirmiausia dalyviams už kokybiškus pasisakymus ir kokybišką indėlį į mūsų diskusiją. Mes e, stebime pasiryžimą spręsti energetikos problemas, taikant naujas tvarias energijos technologijas bei kuriant naujas darbo vietas. Mūsų diskusija buvo kaip tik ir sutelkta į šiuos e, klausimus. Energetikos politika e, yra prioritetas ir struktūrinis aspektas Tai turėtų būti naujos e, piliečių interesais grindžiamos Europos pagrindas. Mes turime užtikrinti tvarumą ir tiekimo saugumą. Tai yra strateginiai ES tiklai, tikslai, taip pat Europos valstybių narių tikslai. Būtina intensyviai dirbti užtikrinant energetinį efektyvumą bei naudojant e, vietinius energijos šaltinius bei mažinti mūsų priklausomybę nuo trečių šalių e, tiekėjų. Taip pat labai svarbus atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Tai yra klausimas, ties kuriuo mes jau nuo 2006 metų esame sutelkę savo dėmesį ir e, siekime padidinti energijos atsinaujinančių e, energijos šaltinių panaudojimą. E, yra nubriežti e, ambicingi tikslai iki 20 e, metų. Taip pat e, buvo parengti nacionaliniai planai, kurie bus e, pristatyti birželio mėnesį. E, siekis sukurti bendrą energetikos e, rinką, panaudojant švarias technologijas, e, taikant fiskalinius ir finansinius instrumentus yra toliau siekiama, kad toliau gerinti ES piliečių gerovėje ir taikyti naujasias technologijas, galvojant apie tvarumą. Šiuo požiūriu svarbiausias dalykas užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Mes turime susijęti savo energetikos tinklus E, kad visi galėtų pasinaudoti tuo potencialu, e, kur, kurį mums siūlo atsinaujinantis energijos šaltiniai ir sumažinti sąnaudas. Taip pat mes turime e, skatinti išmaniuosius elektros tinklus skatinti naujų technologijų panaudojimą ir čia mums reikalingas vystimas bei bendradarbiavimas su kitais tarptautiniais subjektais. Na, o kalbant apie naujos energijos panaudojimą, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą, mums reikės e, ir toliau dėti pastangas naudojant ateities technologijas. Plačiau panaudojant atsinaujinančius energijos e, šaltinius. Tiekėme, e, tikimės, E, kad tai padarys ES e, ne tik konkurencingą, bet ir padės sumažinti šiltnamių dujų emisijas. Pavyzdžiui, elektrinės transporto priemonės padės e, ne tik sumažinti mūsų priklausomybę nuo, nuo išorinių tiekėjų, bet ir padės sumažinti uh, E, aplinkos taršą. Vienas iš pagrindinių šaltinių e, siekiant didesnio efektyvumo e, ir energijos taupimo yra vėjo ir saulės energijos jėgainės bei kitos technologijos, pavyzdžiui, energija iš biomasės, gaminant elektrą. Taigi tai yra labai svarbus ateities energijos šaltiniai, e, kuriant taip pat darbo vietas kaimo vietovėse. Tam būtinos mokestinės e, e, paskatos bei baudos teršėjams. Taip pat mums būtina didinti pastatų energinį efektyvumą, įgyvendinti Europos energijos strateginį planą užtikrinti e, finansavimą, jei norime, kad šių ambicingų tikslų būtų pasiekta. Mums taip pat e, reikėtų siekti specifinių e, vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio iki 2050 metų tikslų. Mums reikia tvirto pramoninio pagrindo dirbant su konkurentais. Mes tikimės, kad sukursime ateities kartoms tvirtą energetinį pagrindą. Dėkoju. Ačiū labai kolegoms už tri... visų trijų darbo grupių pristatymus. Ačiū Jums labai. Dėkoju visiems pranešėjams. Dėkoju ir už tas diskusijas kurios vyko vakar po pietų. Na, o dabar aš norėčiau pakviesti valstybės sekretorių atsakingą už energetikos politiką, pona Marin Uribė, kuris atstovaus tarybai. Prašau. Labas rytas. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, parlamentų nariai. Pirmiausia, esu labai dėkingas už tai, kad pakvietėte Ispaniją, pirmininkančią valstybę, į šį posėdį, kuriame svarstamos energetikos problemos tai yra labai svarbus klausimai tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Na, pats klausimas, ar reikalinga ES konkreti energetikos sutartis, apie tai vakar buvo kalbama, nepamirštant ir to, kad įvairiose institucijose apie tai jau buvo kalbama nors Ispanija, pirmininkaujantį valstybė, neturi institucinės pozicijos šiuo klausimu, man atrodo, kad einant mums į pirmininkavimo pabaigą būtų pravartu apžvelgti tuos klausimus, kurie aktualų šiuose diskusijose, aš tą ir padarysiu. Kadangi per pastarosius keletą mėnesių turėjau nemažai atsakomybės šioje srityje. Na, tam tikrais atvejais, dėl tam tikrų priežasčių, gal ir būtų naudinga įsteigti naują organą, naują instituciją, naują sutartį ar naują veiksmų liniją. Bet pirmiausia, norėčiau paminėti Lisabonos sutartį, kuris įgaliojo būtent pirmininkaujant Ispanijai. Ir vienas naujų sutarties bruož, bruožų yra būtent skirsnis apie energetiką. Anksčiau tokio teksto niekuomet nebuvo. Tačiau e, visą tai atsispindėjo antriniuose energetikos teisės aktuose, remiantis bendrą rinką. Na ir aplinkosauga e, irgi labai svarbus elementas, tačiau Lisabono sutarties įsigaliojimas reiškia labai svarbius pokyčius energetikos politikoje ES, nes pirmąjį kartą sutartyje turime teisinį pagrindą, kurio anksčiau nebuvo. Teisinį pagrindą, pagal kurį e, energetika patenka į bendrą kom kom kompetencijos sritį. Lisabono sutartyje yra įvedama nauja tiekimo krizės savoka ir solidarumo priemonės, kurios yra panaudojamos esant tokiai situacijai. Kita vertus, ES užsienio politika irgi bus grindžiama per e, vyriausiosios įgaliotinės vaidmenį, kas yra irgi numatyta sutartyje. Taigi dabar dar yra per anksti bandyti įsivaizduoti, kaip tas teisės aktas turės, kokios įtakos jis turės energetikos politikai. Bet aš pabandysiu trumpai apžvelgti sutarties tam tikrus bruožus, kurie mano manimu pakeis energetikos politiką ateityje. Norėčiau pirmiausia pakomentuoti tris pagrindinius ramščius politikos sritis juos aptarsiu atskirai, tačiau aišku, tie visi trys dalykai tarpusai yra smarkiai susiję. Taip pat turime nepamiršti, kad tokia politika turi atnešti naudos vartotojams ir piliečiams. Pirmasis ramstis - konkurencija. Neseniai e, buvo priimti teisės aktai, trečiasis, taip vadinamasis paketas, vieningos rinkos paketas, kuris atneš esminius pokyčius. Visų pirma, bus daromas skirtumas tarp transporto infrastruktūros ir gamybos tinklų Tuo pat metu bus sukurta, sukurta e, nauja koordinuotų vartotojų e, savoka. Taip pat reikia nepamiršti, kad turime jau veikiančius teisės aktus konkurencijos srityje ir vidaus rinkos srityje, kurie taip pat bus panaudoti. Mes manome, kad tų, tie, tie teisės aktai duos rezultatų gan greitai. Yra konkretus reglamentas, kuris yra taikomas atsinaujantiems energijos šaltiniams. Jis irgi suvaidins labai svarbu vaidmenį užtikrinant kainų saugumą. Nors manau, kad tiekimo saugumas matyti yra silpniausia vieta ES ir tai patenka į antrąjį ramstį. Taip pat turime nepamiršti, kad infrastruktūrų sujungimai, jungtys Tai yra labai svarbus vidaus rinkos elementas. Šioje srityje tai nėra garantuojama. Yra nacionaliniai, regioniai, vietos interesai, dėl kurių yra labai sudėtinga numatyti atitinkamas technologijas ir užtikrinti tą vieningą rinką. 16 skirsnėje, kur kalbama apie transeuropinių tinklų politiką sutartyje, ten yra numatyta priemonė pirmąjį kartą leidžianti priimti teisės aktus. Tačiau praktikoje buvo labai sudėtinga užtikrinti jungtis tarp valstybių narių, ypatingai pasieniuose, kur tokių jungčių transnacionalinė vertė turi būti atskleista. Ir taip pat yra sudėtinga numatyti didesnę kompetenciją ES šioje srityje tam, kad šis rytis patektų į bendros atsakomybės e, ramstį. Mes e, tą politiką apspręsdavome iš dalies, bet nepakankamai. Taip pat norėčiau paminėti, kad infrastruktūros yra tiesiogiai susijėtos ir su išorės santykių politika, ypatingai turint omenyje kaiminystės e, E, politiką. Prieš keletą dienų Madride vyko aukšto lygio konferencija, kurią rengėme kartu su Europos komisija ir ten buvo aptariamas ir energetikos infrastruktūros klausimas. Šį rudenį komisija ketina pasiūlyti dokumentus e, atitinkamą paketą, kuriame bus tas išorės aspektas labai aktuolus. Taigi tikimės, kad e, gausime naujų instrumentų, naujų priemonių toliau plėtojant energetikos politiką. Taip pat buvo, buvo kalbama, kad užsienio politikoje reikia kalbėti vieningų balsų. Tas vieningas balsas turėtų būti girdimas ir vidiniuose, ir išoriniuose instrumentuose, kas yra numatyta antroje energetikos strategijos peržiūroje, kuri tikimės greitai bus įgyvendinta. Na ir princip, pagrindiniai principai yra efektyvus planavimas ir energetikos politikos koordinavimas. Tikimės, kad galėsime tą padaryti artimai bendradarbiaudami su kitais tarptautiniais partneriais e, G20 rėmuose. Taip pat reikalingos nuoseklios pozicijos ir reikalinga išorės politiko, išorė, reikalingas išorės politikos patikimumas, siekiant užtikrinti tiekimo saugumą. Uh, Reikia atverti dialogus ir su tiekėjais, ir su vartotojais, ir su tranzito zonomis. E, vienas pavyzdžių yra Vidužėmio jūros saulės energijos planas. Tai yra sąjungos, Vidužėmio jūros regiono valstybių sąjungos e, darbo baras. Tiekimo saugumas irgi turi būti bendros užsienio saugumo politikos svarbus elementas ir visų išorės veiksmų svarbus elementas. Pastaraisiais metais patirtos krizės išryškino, kiek svarbus yra šis elementas ir kiek svarbu tai yra, kalbant apie ES išorės santykius. Taip pat norėčiau paminėti, kad energetikos saugumo antrajame ramstyje jau yra numatyti tam tikri teisės aktai, teisės aktai, kurie dabar yra rengiami, skirti dujų ir naftos strategijoms ir strateginiam tiekimui. Trečiasis ramstis yra tvarumo, tolydumo ramstis. Tiek energijos efektyvumas, atsinaujančių energijos šaltinių elementas sustiprėjo e, naujoje sutartyje ir dėl nesiniai primtų teisės aktų šioje srityje aukštų lygmenių, lygmenių buvo pasiektas didesnis politinis supratimas. Ir dabar kyla klausimas, ar ES ir ypatingai komisija turi pakankamai, pakankamai įtakos, kad šių tikslų būtų galima pasiekti ir juos įgyvendinti. Jeigu tą pavyks padaryti, mūsų politika bus labiau patikima piliečių akise ir kitų suinteresuotų asmenų akise. Taigi šią politiką turime taip pat susijęti ir su ankstesnėmis politikos sritimis, kurias minėjau, tai yra išorės santykių politika. Na ir dar vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, kuris matyti yra pats svarbiausias, tai yra technologinė pažanga dokumentas Mūsų Europa, taip pat kituose dokumentuose buvo minima, kad pramonės politika yra Europos 2020 strategijos labai svarbi dalis. Tai yra svarbi energetikos politikos dalis. Turime svarbių politikos priemonių mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Pramonės plėtros srityje, na, o energetikos srityje manome, kad šis planas bus vienas svarbesnių iššūkių ES. Idėjų turime, turime analizių, turime planų, dabar turime pažiūrėti, kaip būtų įmanoma pasiekti privačio, privataus viešo kapitalo partnerysčių per oficialus, neoficialius susitarimus, tas idėjas paversti realybę. Na ir viena dar viltinga mintis. Uh, buvo imtasi iniciatyvos iš keturių pusių e, per konferenciją, kurią praeitą savaitę Ispanija suorganizavo Madride. Ir aš norėčiau trumpai pristatyti pagrindinius tos idėjos elementus. Naujoji sutartis su antriniais teisės aktais leis mums siekti pažangos šioje srityje. Mes turime laikytis budrumo politikos, kalbant apie energetikos tvarumą perinant prie mažai anglies sunaudojančios ekonomikos, ne tik atsižvelgiant į e, strategijos 2020 tikslus, bet žvelgiant ir toliau į ateitį. Komis, komisija paskelbė 2011-2020 metų planą, šių metų, e, paskelb šių metų pabaigoje ir aišku, šioje, šiame plane bus pateiktos tam tikros analizės, tyrimai, taip pat e, kontrolės mechanizmai. Turime pažiūrėti, kas nutiks su tuo planu ir atėjus tinkamam momentui turėtumėme nustatyti šio plano įgyvendinimo trūkumus ir bandyti juos ištaisyti energetikos politikoje 21-ame amžiuje. Taigi mes manome, kad nacionalinių ir parlamento. E, ir Europos parlamento narių e, susitikimas yra labai svarbus forumas, kur galima priimti tikrai esminius sprendimus. Dėkoju. Uh, uh, labai ačiū savo vyriausybėje jūs esate atsakingas už energetiką, taip pat esate pramonės turizmo ir prekybos ministras. Viskas yra labai svarbu mūsų diskusijoje. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, taip pat ačiū už pirmininkavimą, nes e, vienas jūsų prioritetas buvo bendroji energetikos politika ir išspręsti svarbiausias problemas šioje srityje. Labai ačiū. Kolegos, bus galima vėliau užduoti klausimus mūsų kolegai, kuris atstovauja tarybą. Taigi, vėliau. Kartu pasisakydami, kai turėsite po tris minutės, jau turime pirmosius e, kalbėtojus sąraše. Tris minutės, o parodžius mėlyną kortelę galima užduoti trumpą 30 sekundžių klausimą. Taip pat ir auditorijos, e, žmonės iš auditorijos galės užduoti klausimus ir kalbėti. Bet dabar dar noriu suteikti žodį Europos komisijos vicepirmininkui ponui Joakimui Almunijai. Jis atstovauja komisiją konkurencijos srityje konkurencijos klausimas yra labai svarbus klausimas bendrai atvirai rinkai dėl aiškių taisyklių. Tai taip pat yra svarbu mūsų energetikos bendrovėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, visai rinkai, taip pat ir piliečiams galų gale. Nes jie tikisi, kad e, konkurencija bus nevaržoma, kad būtų galima sumažinti energetikos kainą. Žinoma, konkurencingumas yra visai kas kita. Mums reikia, kad ES būtų konkurencinga e, tos konkurencijos ES viduje dėka. Taigi, ponė komisarė, ponė vicepirmininkė, labai atidžiai išklausysime jūsų pasisakymo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Ispanijai už pirmininkavimą, taip pat ir jums visiems už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame renginyje. Dėkoju parlamento pirmininkui, kad jis pakvietė mane dalyvauti šiame renginyje kartu su Ispanijos parlamento, nacionalinių parlamentų nariais, siekiant apsikeisti nuomonėmis apie apie tai, kas yra iš tikrųjų labai svarbu mums visiems. Europos energetikos politika. Iš komisijos pusės tai mes visiškai pritarėme tam, kad reikalinga Europos energetikos politika pagrįsta trim pagrindiniais ramščiais. Jos jau paminėjo darbo grupių pranešėjai ir ponas Marinas, tarybos atstovas. Visų pirma, yra tiekimo saugumas, tai yra svarbiausias dalykas. Jau matėme, kokios problemos gali kilti milijonams Europos piliečių, kuomet pasirodo, kad mes per daug priklausome nuo energetikos tiekimo iš išorės. ypač dėl mūsų priklausomybės nuo gamtinių dujų. Antrasis ramstis, aišku, yra konkurencingumas, o trečiasis lygiai tiek pat svarbus yra tvarumas. Komisijos iniciatyvų dėka e, diskusija, kuri vyksta apie tvarumą čia parlamente ir taryboje, Ir tos diskusijos dėka ES pavyko susitarti dėl to, kaip reikėtų spręsti šios klausimus. Tai yra plėtojant atsinaujančius šaltinius, e, panaudojant naujas technologijas ir užtikrinant aplinkos e, apsaugos darną ir poreikį kovoti su klimato kaita. Man atrodo, kad e, dėl to ES šis rytis ir jos tikslai ir priemonės yra tinkamai suderinti, kad na, tų tikslų pasiektume. Tuo pat metu, atsižvelgiant į šios tris svarbiausius ramščius, turime atminti, kad e, visi turi turėti teisę e, prieiti prie energijos. Ir Čia labai svarbu vaidmenį vaidina konkurencijos politika. Tai yra mano darbo sritis Europos komisijoje, tačiau aš nenoriu kol kas apie tai kalbėti. Savo įžanginėse pastabose pirmiausia norėčiau pakalbėti apie energetikos politiką e, komisijos požiūrių. Tai yra komisijos, požiūrių, komisijos darbo programos prasme, programos, apie kurią buvo diskutuojama parlamente prieš keletą mėnesių, kai buvo paskirta nauja komisija vasario 10 dieną. Mes atsižvelgėme į poreikį sukurti tinkamą energetikos politiką ir poreikį atsižvelgti į būtinumą užtikrinti strateginį tvarų augimą ir užtikrinti socialinę įtrauką. Čia taip pat reikia atsižvelgti į e, būtinybę laikytis e, ekolog... E, aplinkos saugos darnos požiūrio. Tai yra tvirtinama taip pat ir 2020 m. strategijoje, kuri bus tvirtinama netrukus. Mes pasistumėjome į priekį energetikos politikos kūrimo srityje, tačiau suprantame, kad reikia sustiprinti pastangas per ateinančius kelias metus šiuo metu mes plėtojame detalę strategiją vidutiniam ir ilgesniam laikotarpiui. Ir pasistengsime, kad jį taptų realybę, panaudojant mūsų energetikos planą ir e, efektyvumo planą, planą siekiant užtikrinti kad Europos ekonomika būtų, e, taip sakant, mažai CO2 išskirianti ekonomika iki 2050 metų, laikantis e, taip pat ir tų e, tikslų, kuriuos prisėmėme viso pasaulio mastu. Šis procesas mums leis geriau išskirti tuos iššūkius, kuriuos reikia pasitikti. Tai, kad mums reikia nuveikti tiek daug nereiškia, e, kad ES institucijos dar nieko nepadarė pagal dabartinę e, teisinę bazę. Iki įsigaliojant Lisabono sutarčiai ES jau turėjo pakankamą, pakankamai žymų teisinį pagrindą veiks, imtis veiksmų, kaip sakė kai kurie čia pasisakysi ir kaip sakė kaip minėjo valstybės sekretorius. Dabar turime naują teisinį pagrindą energetikos srityje, kurį suteikė Lisabonos sutartis išsigaliojusi gruodžio pirmą dieną praėjusiais metais. Tačiau norėčiau pasakyti, kad netgi prieš ją įsigaliojant ES galėjo plėtoti gana solidžią energetikos politiką pagal tris e, svarbiausius principus, kuriuos jau paminėjau. Ir galėjo imtis veiksmų ne tik konkurencijos srityje, bet taip pat ir energijos tiekimo srityje, tvarumo srityje. Ir kur įmanoma galėjo užtikrinti prieinamas kainas už, energijos, už, už uh, energiją varto, vartotojams. Uh, verslui, individualiems vartotojams. Tai yra ypač svarbu. Turime trečiąjį dujų ir elektros paketą, kuris buvo patvirtintas ankstesnės kadencijos metu. Ir šito paketo perkelimas į nacionalinę teisę jau vyksta nacionaliniuose parlamentuose. Šis procesas turi būti užbaigtas iki 2011 metų kovo mėnesio pabaigos. Liko apie 9 mėnesius, apie 9 mėnesiai e, šiam perkelimui 27 valstybės narėse. Kita vertus, energetijos politikos pamatas turi būti pagristas teisingų teisės aktų perkelimu. E, Europos lygių, tuo tarpu kartu su e, įvairiais kontaktais tarptautiniu mastu mes e, svarstame apie įvairias priemonės dėl tų trijų dvidešimtukų. Mes peržiūrėjome direktyvas dėl pastatų ekonominio naudingumo, dėl e, energetikos panaudojimo efektyvumo. Tai yra naudingos priemonės, kurios yra skirtos e, tam, kad būtų pakeistos, e, na, įvestos nacionalinės nuostatas ir po to įgyvendintos. Tuo pat metu mums reikia plėtoti ir atsinaujinančių šaltinių direktyvą. Tai yra labai svarbu, jeigu to nedarysime, tai nepasieksime tikslų, kurie numatyti 2020 metams. Be to, turime ir naują teisinį pagrindą, tai yra Lisabono sutartį, kurios 193 straipsnis yra ypač svarbus. Taip pat turime minti kad ten aiškiai pripažįstamas aiškus ES vaidmuo 122 straipsnėje suteikiantis e, teisėjantis veiksmų esant energetikos tiekimo krizėms. Taigi mes turime priemonių, turime e, numat, politiką, kurią reikia perkelti į nacionalinę teisę ir gyvendinti, turime naują teisinį pagrindą, o dabar reikia daryti štai ką. Reikia suvienyti mūsų pastangas kaip galima efektyviau ir užtikrinti, kad pasiektume kuo didesnį koordinavimo lygį Europos lygmenių, kad pasiektume norimų ir trokštamų rezultatų. Šių e, rezultatų siekis įvardytas tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek e, Europos parlamente, tiek taryboje ir kitų metų kovo mėnesį turi siekti, kaip galima didesnio trečiojo energetikos paketo perkelimo į nacionalinę teisę. Tai leis mums plėtoti e, ir gilinti energijos rinką. Tai yra labai svarbu. Monti pranešimas e, pateikia naują mūsų siekių analizę ambicijų, mums reikia, kurių mums reikia siekiant pagyvinti Europos rinką, kuri yra 500 e, milijonų vartotojų. E, įskait, e, be to verslo įmonių ir taip toliau. Tai yra šioje analizėje patikėmios kliūtis, kurios neleidžia plėtoti energetikos rinkos ir tam tikri sprendimai. Kaip jau šiandien girdėjome, energijos rinkoje reikia įveikti tam tikras kliūtis, kad e, sukurtume tą bendrąją rinką. E, kai kurios problemos yra susijusios su jungčių trūkumais kai kuriuose ES regionuose. E, žvelgiant mano akimis, man atrodo, kad kliučių yra ir dėl konkurencijos tygiaus o šis teigius atsiranda dėl nepakankamo konkurencijos taisyklių įgyvendinimo. Galbūt e, dėl to, kad anksčiau egzistavo <clears throat> monopolijos arba tam tikrų situacijų valstybės narėse, e, dėl kurių netinkamai panaudojamos subsidijos energetikos e, generavimo ir paskirstimo srityse. Tačiau energijos bendros rinkos negalima skurti per dieną, tą žinome. Tačiau mes žinome, kaip siekti pažangos, plėtuojant ar siekiant tos bendrosios rinkos ir tai yra komisijos prioritetas. Aišku, svarbiausias dalykas čia yra ir taip pat regioninis bendradarbiavimas tam tikrose ES regionuose ir tarp valstybių narių toks e, bendradarbiavimas yra įmanomas pagal dabartinę teisinį pagrindą ir mes esame įsitikinę, kad, kad be e, naudos, kurie, kurie atsirastų tuo jau pat energetikos srityje, e, šis bendradarbiavimas taip pat padėtų pasiekti greitesnės pažangos, kuriant bendrą Europos energijos rinką. Žinoma, e, bendra energijos rinka, tam, kad jį veiktų tinkamai, turi atsižvelgti į situaciją ir už ES sienų. Turime panaudoti visą savo svorį, kad galėtume išspręsti problemas susijusią su e, pirminiu energijos tiekimu, e, energijos šaltinių importu. Taip pat turime pasistengti pagerinti valstybių narių pajėgumus E, kai kalbama apie jų ryšius su išorės rinkomis. Komisija daug dirba plėtodama valstybių narių santykių su išorės šalimis europinį aspektą. Ir mes manome, kad nauja institucinė struktūra atsiradusi po Lisabono starties įsigaliojimo, ypač vyriausiosios įgaliotinės ir Europos komisijos vicepirmininkės postas ir struktūra mums leis veikti veiksmingiau, ypač tose srityse, kurios išdėstytos Žako Deloro įžangoje Notre Europe dokumente, kuris buvo pristatytas vakar. Baigdamas norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo pastangas surengiant šį renginį vakar ir šiandien. Noriu padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams, kad jie atvyko čia. Taip pat norėčiau padėkoti pirminkaujančiai Ispanijai, kurie savauja tarybą Įsigaliojus sutarčiai vyksta dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento ir tai išeina ir už parlamentų sienų, nes šis dialogas įtraukia visas ES instituciją. Man atrodo, kad e, tai turėtų tapti taisykle, e, o ne išimtimi e, viskas sprendžiant. Ne dėl to, kad mes dalėjomės kompetencijomis, bet dėl to, kad, man atrodo, dialogo, dialogo metu randama e, dalis sprendimų, užtikrinant, kad neliktų demokratijos spragų ir ne, svarbiausia komunikuoti europiečiams, ką ES daro tam, kad pagerintų jų gyvenimą. Ačiū. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu komisijos. Dėkuoju. Europos komisijos vicepirmininkui už pranešimą ir norėčiau priminti jums, kad galite prašyti žodžio, kreipdamėsi į sekretariatą yra tam tikslų specialios formos, o jeigu turite klausimų, e, Juos galite užduoti pakeldami mėlyną kortelę. Pradėsime diskusiją. Atminkite, kad tarybos ir komisijos atstovai e, lieka su mumis ir jūs galite užduoti jiems klausimas. Dabar žodis ponui Balčyčiui. Europos parlamento narys ponas Balčytis, prašau. Ačiū gerbiamas prezidentė, gerbiamas komisarė, gerbimi kolegos ir gerbimi parlamentarai iš kiekvienos valstybės atskirai. Pirmiausia, iš tikrųjų noriu padėkoti už savalaikį parodintą iniciatyvą tiek Europos komisijai, tiek Europos parlamentui, pirmininkaučiai valstybei, Ispanijai, pripažįstant egzistuojančias problemas energetikoje ir bandant ieškoti geriausių šio sprendimo e, problemos sprendimo būdų. Taip pat noriu padėkoti visiems triem darbo grupės vadovom, iš tikrųjų už labai profesionalų, labai įdomų darbą, kuris buvo šiandieną pristatytas. E, šių dienų diskusija išgrinino pačias aktualiausias energetikos problemas, tokias kaip tarpvalstybinių jungčių trūkumas, atskirų regionų ar energetinė izolacija, tiekimo saugumo trūkumas, e, tiekimo saugumo užtikrinimas, visiai, visiems prieinamos energetinės produktų kainos, neiški atominės energetikos perspektyva ir daugelis kitų. Aišku, valstybės narės nėra suinteresuotos kitų valstybių narių jungčių finansavimu, nes tokios jungtis, kaip paprastai, neatsiperka trumpajame laikotarpyje, bet jos yra būtinos norint pasiekti tikrą sąjungos energetinę integraciją ir padidinti jos konkurencingumą. Dviejų dienų diskusija išryškino pačią aktualiausią šiandien egzistuojančią problemą tai pačios ES politinės valios trūkumą, kuri buvo ir iki šiol ir ateityje, manau, išliks pagrindinė kliūtimi, bandant kurti energetinę bendryją. Atsinaujinančių energetikos šaltinių, žalios technologijos ir kitų klausimų gyvendinimas taip pat bus susijęs ateityje su politinės valios klausimu. Iš tikrųjų padaryta nemaža svarbių žingsnių, kaip ilgalaikių energetikos prioritetų nustatymas – ambicingo trečiojo energetikos paketo prieimimas ir daugelį kitų. Ir jeigu mes visus šitos aktus įgyvendintume, mes iš tikrųjų šiandieną kalbėtume e, žymiai paprastesniais galbūt klausimais ir jų būtų mažiau. Aišku viena, kad be bendros ir solidarios energetikos rinkos mes prarasime ne tik konkurencingumą, bet ir ženkliai susilpninsime išorinį sąjungos vaidmenį. Naivu būtų tikėtis, kad energetinė bendryje bus sukurta greitai. Todėl manau, kad būtina pradėti nuo konkrečių žingsnių, kuriuos sąjunga gali realiai pradėti daryti. Kaip ir, pavyzdžiui, pradėti kurti mano jau paminėtą dujų pirkimų grupę sąjungos lygmenių, kuri galėtų padėti pagrindus suvienyti valstybės narės kalbėti vienu balsu, dėrybose su išorės tiekėjais ir išgrinintų visų valstybių interesus ir jų ketinimus dėl Europos susivienimo energetinės klausimais. Ateityje energetikos klausimai turėtų būti svarstomi neatsiejamai su mūsų gebėjimais ir pasiruošimu šalinti su energetika susijusias katastrofas. Turiu omenyje Meksikos įlankos pavyzdį, kurio įvykiai jau kelia labai rimtą grėsmę visam kontinentui. O taip, iš tikrųjų, dar kartą noriu padėkoti visiems, e, kurie iš tikrųjų prisidėjo prie problemos supratimo atskirų regionų klausimų Ir taip pat, baigdamas, noriu padėkoti savo Lietuvos delegacijai, kuri šiandieną taip gausiai e, atstovavo šitame susitikime. Ačiū labai, gerimas pirmininkė. Dziękuję, dziękuję kolego za zabranie. Dėkuoju. Dėkuoju labai. Toliau pasisakys atstovas iš Turkijos parlamento, ponas Demirkiram. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Energetika yra beveik visų sektorių pagrindas. Ji persmelkia beveik visas mūsų kasdienio gyvenimo sritis. Nuo to priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Todėl saugus tiekimas yra būtina prielaida, kuriant tvarų energetikos sektoriaus vystimasi. Todėl būtina galvoti apie energijos šaltinių diversifikavimą. Ekonomika efektyvi tik tuo met, kai energetikos tiekimas yra nenutrūkstamas ir saugus. Todėl būtina imtis priemonių siekiant sumažinti uh, to, efektyvų, e, to neigiamas pasiekmes. Mes turime e, suvokti, kad naftos energija, e, kad naftos ištekliai yra neamžini ir mes turime ieškoti naujų išteklių. Todėl reikia investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius, į ekologiškas technologijas. Energijos efektyvumas tiek gamyboje, tiek vartojime turi būti pagrindinis mūsų ateities politikos tikslas. Kaip ateities partneris Europos Sąjungai mes esame pasiryžę liberalizuoti energijos e, tiekimą, e, kovoti už e, aplinkos apsaugos aspektus, nu, tačiau būtina didesnė integracija į bendrą energetikos rinką, kad sustiprinti Europos energetikos bendryje. Tam reikalingas visų Europos valstybių narių indėlis ir visų kitų prijaučiančių valstybių indėlis. Jeigu siekiame to tikslo turime turėti bendrą tikslą. Kandidatės e, šalis, pavyzdžiui, Turkija e, siekia narystės Europos Sąjungoje ir bendradarbiaudama tikisi pakvietimo dalyvauti Europos Sąjungoje. Siekiant užtikrinti elektros energijos ir apskritai energijos šaltinių tiekimą, būtina bendradarbiauti su šalimis, kuris, kurios yra turtingos energijos išteklių. Turime galvoti apie geopolitinę e, Turkijos e, padėtį, kalbėdami apie Turkijos narystės dėrybas. Kai Kai Turkija įstos į valst... Europos e, sąjungą, pirmininkas pertraukė kalbėtoje, mes tikimės, kad e, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Kolegos, prašome, turėtume laikytis laiko reglamento. Dabar norėčiau suteikti galimybę užduoti klausimą. E, kolega iš Graikijos parlamento. Prašau. 30 sekundžių. Prašau. Klausimui 30 sekundžių. Ačiū. E, turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti e, tarybos atstovui. Aš norėčiau žinoti, e, Ką Jūs galvojate apie ilgalaikį energetikos sektorių liberalizavimą? Ar tai nepadės sumažinti ateityje energijos kainų? Tačiau mes matome e, dabar kainų augimą ir didesnės baudas už CO2 emisijas. E, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gali e, padidinti energijos kainas. Kaip mes galime mažinti kainas vartotojams? Dėkuoju, kolega. Jeigu klausimas yra bendro pobūdžio, e, o nesusijęs su kalbančiuoju pranešėjų, palikime, prašau, bendro pobūdžio klausimus diskusijos pabaigai. Aš bevelyčiau dabar toliau tęsti pasisakymus. Ir jeigu jūs turite klausimą šiuo metu kalbančiam ar ką tik pasisakiusiam kolegai, pakelkite žydrąją kortelę. Tiesioginis klausimas pasisakančiam, O jeigu klausimas yra bendro pobūdžio, kaip šis, palaikykite jį diskusijos pabaigai. Ir visi turėsite galimybę užduoti savo bendrojo pobūdžio klausimus. Dėkuoju. Toliau pasisakys kolega Oreste Rosi, Europos parlamento narys. Dėkuoju, mes jau beveik baigėme šių dviejų dienų susitikimą ir aš tikiuosi, kad jis padėjo užmėgsti ryšius tarp Europos parlamento narių ir nacionalinių parlamentų narių. Mes tikimės didesnės Europos įstatymų, teisės aktų įtakos nacionaliniuose įstatymuose. Mes neturėtume pamiršti, kad energetika ir aplinkosauga yra glaudžiai susijusios. Tai, sija, tai susiję ir su darbo rinka. Ir mes turime, e, neturėtume gilintis į kažkokius tai brangius projektus, kurie nieko gero netneša. Mes turime galvoti apie perspektyvius dalykus, perspektyves transporto priemonės, kuris, e, e, kurios padėtų sumažinti e, CO2 emisijas ir padėtų sutaupyti milijardus eurų. Tiesą sakant, šis indėlis būtų labai reikšmingas pasauliniam CO2 emisijų lygmeniui. Galbūt mes turėtume pamėginti išnaudoti lėšas kaip galima efektyviau investuodami į naujasias technologijas, į mažai energijos įskiriančias e, e, infrastruktūras ir turime pagalvoti, kaip patobulinti finansinį restruktūrizavimą įvairiausiuose sektoriuose. Tame tarpe nu, galime įskaityti ir mokslinius tyrimus. 2009 metais Junktinėse valstijose buvo skirta e, milžiniškas kiekis lėšų. Tai jie padarė krizės akivaizdoje, nes supranta, kad energijos taupimas ir aplinkos sauga yra labai svarbus aspektai. Trečiosios darbo grupės diskusijos iš, išvados yra pagrindas, kuriant bendrą Europos e, energijos rinką. Turime daryti pastangas, dėti pastangas įsiliedami į e, pasaulinę energetikos rinką. Jeigu to nedarysime, mes negalėsime aktyviai veikti pasaulinėje rinkoje. Dėkoju, kolega. Parlament Europejski. Bardzo proszę. Dabar ponas Enčių iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pastangas Norėčiau padėkoti ir valstybės sekretoriui, ponui Urybė, taip pat e, komisarui Almūnijai už jų pasisakymus. Panašu, kad jie remia e, mūsų projektą ir turiu prima, pri, pripažinti, kad kai jūs, ponė pirmininkė e, Buzekai, pradėjote šias diskusijas, inicijavote šias diskusijas, kai informavote, kad įvyks šis renginys prieš keltą savaičių Strasbūrė, aš gan pesimistiškai vertinau situaciją, kalbant apie Europos energijos bendryje. Bet šiandieną turiu pasakyti, kad dauguma už, užduotų klausimų, dauguma jų buvo atsakyta. Ir aš manau, kad šis projektas duos rezultatų. Aš manau, kad tai faktiškai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima išspręsti energetinės problemas, energijos problemas ES ateityje. Na, o šiandieną aš norėčiau paliesti svarbų klausimą - socialinį aspektą, kurio irgi turime nepamiršti, turime ir į jį atsižvelgti šiuose darbuose, kuriant na, vieningą energijos erdvę, reikia imtis priemonių. Rinkos liberalizavimo procesas turi būti užbaigtas leidžiantis sukurti paneuropinį elektros energijos tinklą, visą europinį tinklą, taip pat e, tose vietose, kur rinka nesugeba numatyti socialiai primtinų e, ribų, kainų ribų, reikia įsikišti, ypatingai atsižvelgiant į e, krizės situaciją. Taip pat privatus ekonominiai operatoriai turėtų turėti galimybę investuoti į infrastruktūrą ir šis klausimas turi būti spęstas, sprendžiamas vieningai, vertinant ir iš e, op, rinkos operatorių, ir iš piliečių perspektyvos. Na, kyla klausimas, ar korporacijos įsitrauks į šią solidarumų grindžiamą bendryją, nes vartot, jie teikia paslaugas ir kitiems vartotojams kitose vietose. Ar tokie operatoriai, tos bendrovės taikstyti su tuo, kad yra vykdoma tam tikra ES institucijų priežiūra. Na, jie turi suprasti, kad tokiame modelyje išimtys nėra įmanomos. Jeigu bendrovė atsisako tokios kontrolės, tokios priežiūros, tuomet ji tampa persona non grata. Ir tai gali būti jai privalumas arba trūkumas, e, vertinant jos padėtį su kitomis, lyginant su kitomis bendrovėmis. Aš manau, kad bendrovės turi tai suvokti ir laikytis principą, pagal kurį ekonominis operatorius turi visuomeniai atiduoti tiek, kiek iš jos paėmė. Na ir piliečių atstovai, mes pirmiausia apie piliečius turime pamastyti. Kalbant apie e, tokius pasiūlymus, taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų sprendimai neturėtų negatyvios įtakos e, socialiniam matmeniui. Kalbant apie paslaugas, visiškai aišku, kad paslaugos tam tikrose Europos regionuose pagerės. Tačiau dėl istorinių problemų, istorinių tokių trūkumų matome infrastruktūrų trūkumą ir tos paslaugos turi būti prieinamos ir įperkamos piliečių. Jos turi pigėti optimizuojant rinką kokybės ir kainos santykis turi būti ir toliau gyvybingas. E, kalbėtojas prašo jau užbaigti. Ačiū, kolega. Iš Švedijos Riksdago. Per Bolund. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju už protingus ir šaunius pasisakymus diskusijoje. Švedijai labai svarbu, kad Europa Europa nelauktų darydama investicijas į šią svarbę sritį. Mes turime pasiekti, kad 2050 metais būtų įgyvendinti visi tinklų projektai, kuriuos mes dabar planuojame. Turime panaudoti maksimaliai atsinaujinančius energetijos šaltinius, saulės, e, vėjo ir biomasės energiją. Europos e, šalyse e, ir Švedija yra laiminga galėdama plačiai taikyti ir panaudoti atsinaujinančius energijos šalis, tačiau jungtis e, būtinos tarp valstybės narių turėtų būti toliau planuojamos tam, kad mes galėtume subalansuotai naudoti atsinaujinančios energetikos šaltinius. Pavyzdžiui, kaip Švedijoje pučia stiprus vėjas, mes galime eksportuoti savo energiją ir priešingo atveju importuoti. Tam, būtini, invest, tam būtinos investicijos, kuriant bendrą europinį supratinklą. Norėčiau perspėti dėl pernelyg didelio brandolinės energetikos plėtojimo e, Europoje. Yra dar daug neišspręstų problemų su brandolinė e, energetika. Visų pirmiausia, tai yra avarijos pavojus, kadangi jeigu vienoje valstybėje įvyksta brandolinė e, avarija, tai jį palies daugelį šalių. E, Ir dėja, nei viena valstybė dar neturi gatavo sprendimo, kaip tam užkirsti kelią. Ir kalbant apie mokslinius tyrimus, reikėtų sutelkti išteklius į mokslinius tyrimus, kurie tyria atsinaujinančius energetikos šaltinius. Mes turime sutelkti visą ES bendradarbiavimą į supertinklo sukūrimą ir atsinaujinančius energetikos šaltinius. Dėkuoju. E, Ačiū. Dėkoju už pasisakymą. Pone Nedelčiava, kuri atstovauja Europos parlamentui. Pone pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, pone Marin Urybė, ponios ir ponai, Na, įsivaizduoju, kad šiandieną visi suvokiame, kad reikia tikros energetikos politikos, kuri būtų grindžiama vidaus rinka. Pastaroji krizė tai ypatingai išryškino. Tiekimo saugumas yra labai svarbu ir energijos priklausomumas e, nuo išorės tiekėjų irgi yra labai svarbus elementas. Mes turime patenkinti savo poreikius ir vidinius ir išorės išorinius poreikius. Ir turi valstybės narės susitarti dėl politikos sprendimų ir atsisakyti tam tikrų skirtumų. Taip pat reikalingas geresnis koordinavimas, daugiau dėmesio skiriant tarp regioniniam bendradarbiavimui, kuris leidžia diversifikuoti energijos formas ir šaltinius. Kad valstybės narės geriau koordinuotų savo veiksmus, tam mums reiks naudoti sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmą, nes Tai mums iš tiesų būtų naudinga. Ir, aišku, nacionaliniai parlamentai yra labai svarbi priemonė, kurios negalima ignoruoti. Atviras jų koordinavimas tarp nacionalinių parlamentų leistų geriau išnaudoti įvairias teisėkuros priemonės. Kalbant apie išorės aspektus, turime nepamiršti daugia šalių santykių ir dvišalių santykių. Taip pat reikalinga labai svarbi užsienio, labai aiški užsienio politika ir Catherine Ashton suvokė, kokia svarbi atsiveria galimybė per išorės veiksmų tarnybą. Išorės veiksmų tarnyba bus priemonė, kuri leis apginti, propaguoti bendrą energetikos politiką. Mums turime, mes turime apibriežti bendrus tikslus, bendras priemonės, kaip tų tikslų pasiekti. Ar tai būtų tarp valstybių narių ar valstybėse narėse. Taip pat turime, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Dunojaus strategiją, kurioje, į kurią yra įtrauktos ir valstybės narės, ir nevalstybės narės. Nevalstybės narės turi daug strateginių privalumų, kuriais reikia pasinaudoti. Negalime gyventi utopijoje. Ir sunku atsisakyti tam tikrų privilegijuotų santykių, tačiau dvišaliai santykiai neturi trukdyti bendrai energetikos politikai ES, kurios mes siekime. Nes norint e, <clears throat> pasiekti tos politikos, turime sutartyse juodai ant balto numatyti įvairius, įvairias priemonės dėl teikimo saugumo ir e, panašiai. Aš labai sveikinu šią bendro parlamentinio sutikimo iniciatyvą. Vakar, šiandieną uh, Kalbėdami su nacionaliniais parlamentarais mes e, kartu galėsime pasiekti bendro tikslo, bendros, aiškiai apibrieštos energetikos politikos. Dėkoju. Labai ačiū. Noriu priminti jums, kad mūsų diskusiją gali stebėti ir piliečiai. Ir ją stebi Lankytojų galerijoje sėdi grupė jaunimo. Mūsų parlamento nariai pakviečia svečių grupės apsilankyti Europos parlamente. Taigi mes sveikiname svečius, e, kurie yra galerijoje ir stebi mūsų diskusiją. Toliau ponas Tiškevičius iš Lenkijos parlamento. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Atleiskite man, e, kad aš kalbėsiu detaliai, o ne apie bendrus dalykus. Kalbėsiu apie problemas susijusias su atliekų tvarkymu. Man atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus. Visų pirma, turime atliekas tvarkyti ir iš e, atliekų generuoti energiją. Apie tai kalbėjau vakar kalbėjo apie biomasės panaudojimą energijos gamybai. Man atrodo, kad reikia tinkamai finansuoti atliekų atskirimą ir perdirbimą ir galutinį tvarkymą. Turėtume, turėtų būti tam tikra investicijų hierarchija šioje srityje. Kitas konkretus klausimas yra yra atliekų perdirbimas vietoje. Pavyzdžiui, galima kalbėti apie sudžiavintą dumblą arba plastikų atliekas ir jų perdirbimą vietoje. Šiame kontekste taip pat turėtume nepamiršti ir energetikos efektyvumo vietoje, perdirbant tvarkant e, atliekas. Ačiū. Toliau kalbės Airijos parlamento atstovas panas Koviniai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą komentarų apie energetikos saugumą ir e, stipriau pasakyti apie tai, ką sakė taryba ir komisija, kad jungčių svarbumą reikia tinkamai įvertinti. Pripažįstant, kad ES praėjusiais metais ir šiemet skyrė 4 milijardus eurų dujų ir elektros jungtims, man atrodo, ateityje reikės daugiau lėčių. Jeigu mažos šalis kaip Airija, kurios nori eksportuoti atsinaujančią energiją į ES, kad realiai tai galėtų padaryti, mums reikia kur kas daugiau jungčių. Na, o svarbiausias klausimas susijęs su jungtimis ir atsinaujančiai šaltinės, kad mes kolektyviai turime parengti planą, kaip plėtoti energiją, bet taip pat turime ir šalims leisti ten, kai jos turi konkurencinį pranašumą, plėtoti savo pajėgumus, ar tai būtų dėl klimato, ar politinio E, brandulinės energijos priimtinumo arba nepriimtinumo, kaip yra mano šalyje. Tačiau svarbiausia yra tai, kad šalis pačius galėtų daryti tai, ką jos gali padaryti geriausiai. Ir po to, kad jos galėtų dalytis tais ištekliais su e, bendra rinka, kurioje gyvena pusę milijardo žmonių. To kol kas nėra, todėl mums reikia nusistatyti aiškesnius e, siekius ir bendrai finansuoti jungtis, kurios yra naudingos visai ES. Tai reikia pabrėžti labai smarkiai. Ir iš to seka koncepcija nuo to laiko, kuri, kai buvo sukurta, kai aš buvau Europos parlamento narys, tai yra offshore'inio supertinklo e, idėja. Šalis dvišalių ir daugiašalių pagrindų e, dirba e, jūros e, judėjo jėgainės ten, kur vėjai yra stipriausiai. Ir tam reikia e, tarybos ir komisijos dalyvavimo, nes viena šalis e, tokių projektų negali viena finansuoti. Norėčiau išgirsti komisijos komentarą apie tai. Apie konkurencingumą. Aš pritariu tam, ką sakė komisija, kad yra problemų dėl ankstesnių monopolijų valstybinių bendrovių, kurios, kurioms priklauso tinklai taip pat ir gamybą. Ką komisija daro, kad išspręstų šį klausimą, kad pagerintų konkurenciją. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti dėl biokūro. Kiekviena šalis šiuo metu, skaitant ir mano šalį, kūrė savo politiką, savo teisės aktus dėl biokūro. Pavyzdžiui, turime įsipareigojimus dėl biokūro, kurie įsigalios nuo šių metų Liepos mėnesių Tai yra pozityvu, tačiau įvairios šalis Europoje įgyvendina skirtingus, taiko skirtingus tarifus, kad paremtų e, tiekimą šalies viduje, o tai prieštarauja bendrosios rinkos mąstymui. Norėčiau paklausti e, komisijos ir tarybos, ką jie mano apie tai. Ačiū kolega. Pone Ana Zalevska iš Lenkijos Seimo. Pone pirmininkė, kolegos, aš pratęsiu tai, ką sakė kolega iš Airijos, nes daugeliu atveju mes iš tikrųjų mes e, su jais pritarėme, su jais sutarėme, tačiau taip pat ir matome, kokie yra trūkumai gyvendinant bendrąją energetikos politiką. Pozityvų, yra, pozityvių dalykų yra, nes e, kalbant apie kliūtis galima sukurti ir bendrą strategiją. Jeigu kalbėsime apie atsinaujančius šaltinius, tai svarbu ne tik saugoti mūsų aplinką, tai yra ir politinis tikslas, kuris buvo pabrėžtas ne kartą mūsų diskusijose. Tai, aišku, padeda ir ES nepriklausomai apsirūpinti energiją. Jeigu pažvelgsime įvairių šalių situacijas, tai Kartais e, energijos gamyba persikelia už ES ribų, tačiau mes nerealizuosime tokiu būdu savo klimato tikslų ir netapsime nepriklausomi energetikos prasme. Trečiosios darbo grupės ataskaitoje, kas jau buvo, kai ko nebuvo pasakyta, aš e, darbo grupėje sakiau, kad negalime energijos e, problemų perkelti į šalis ar regionius kit, už, už E, toms šalims, e, kurių sąlygos neleidžia jums e, energijos gaminti iš atsinaujančių šaltinių. Tai yra didžiulė problema. Taip pat mes pabrėžiame, kad mūsų atsakomybė ir sėkmė gaunant energiją iš atsinaujančių šaltinių taip pat yra susijęs su tuo, kad reikia apsaugoti ir individų pajamas. Ačiū. Toliau Italijos senato atstovas Andrea Flutero. Ačiū pirmininkė. Išklausiau trijų pranešimų apie trijų darbo grupių posėdžius. Labai atidžiai klausiausi trečiojo pranešimo ir turiu nemažai komentaro apie tai. E, pritariu dėl pirmojo ir antro ramščio, ramščių įvertinimo konkurencingumo ir e, energetinio saugumo, tačiau kaip vakar sakiau darbo grupėje, aš šiek tiek nerimauju dėl kaž... E, to, kad per daug didelis dėmesys skiriamas CO2 emisijomis kaip pagrindui siekiant tvarumo. Man atrodo, aš nežinau, ar ES yra tikrai įsitikinus, kad reikia imtis veiksmų e, siekiant tokio didelio procento, ar tai padės iš tikrųjų kovoti su klimato kaita. Manau, kad, kad reikia pridėti daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, e, sumažinti cheminių medžiagų išskirimą, nes e, jos E, taip pat turi labai neigiamą poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai. Man atrodo, kad mes per daug e, dėmesio skiriame CO2 emisijų klausimui ir nepakankamai dėmesio skiriame e, chemijos pramonės atliekoms ir išmetamiems teršlamams. Todėl dėl kriterijų suskirtų aplinkos tvarumui mums reikia dar pagalvoti daugiau. Kitas dalykas, e, norėčiau pakomentuoti pono Lopeso pasisakymą. Mums reikia taupyti energiją ir iš ten, aišku, gauti papildomų lėšų. Taupimas gali e, reikšti skirtingus e, dalykus, pavyzdžiui, išjungti šviesas arba mažinti gamybos mastą. Tačiau reikia kad energijos taupimas būtų veiksmingesnis, reikia pasistengti užtikrinti, kad galėtume užtikrinti ir socialinę pažangą. Na, o CO2 klausimas, žinoma, turi būti vertinamas ir uh, tam, tojame kontekste, kai kalbame apie didžiausius CO2 uh, išskrenčius objektus. Man atrodo, kad pats elektros klausimas taip pat turi būti analizuojamas, nes tai gali sukurti e, efektyvumą sistemoje. Ačiū. Toliau Lenkijos senato atstovas Edmundas Vidbrotas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip Europos konvento narys labai gerai prisimenu, kaip mes E, kovojome dėl Europos priartinimo prie peliečių ir dėl energetikos saugo, saugumo. Todėl norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę kalbėti e, šiomis temomis čia bendrai. Dėkoju, kad galėjome padiskutuoti apie bendrą Europos energetikos politiką, kuri yra būtina mums visiems, jeigu norime būti solidarūs. Mes kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, apie naujus energijos šaltinius, apie jų diversifikaciją, apie jungtis ir išteklių nepriklausomumą. Tačiau neturėtume e, pamiršti ir efektyvumo bei aplinkosaugos aspektų. Tačiau nemažiau svarbus dalykas ir e, atsakas bei e, pasiekmių stebėsena. Norėčiau e, ponui Uryva e, ir komisijos vicepirmininkui e, kalbėti čia. Kalbėjome apie tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pavyzdžiui, vakar preliminaraus e, susitikimo metu ponas Jeržy Buzek paminėjo, kad gali būti poreikis e, sukurti naują teisų hartiją ir nustatyti minimalius įsipareigojimo e, lygmenis. Ar nebūtų galimybė sukurti energetikos hartiją ir pagilinti savo bendradarbiavimą energetikos e, srityje? E, ponas Lakie e, minėjo ir apie būkštavimus su tuo susijus. Taigi, mano klausimas būtų toks. Ar jums netrodo, ar mums reikėtų papildomų sprendimų? Ir paskutinė pastaba kad yra daug dokumentų ir nuostatų, bet svarbiausias dalykas yra veiksmų valia. Mes turime e, veikti, ne tik priiminėti teisės aktus. Dėkuoju, dėkuoju Jums už pasisakymą, sako pirmininkas. Dabar e, ponia iš Prancūzijos, prašau. Ačiū pirmininkė išklausęs ekspertų puikius pasisakymus ir e, vakar kalbėjusius norėčiau pakalbėti apie skirtingus būdus, kaip galėtume bendradarbiauti, kurdami energetikos bendryje Europos Sąjungoje. Ir ką tik buvo paminėta, kad e, Lisabonos sutarties kontekste e, tai yra įmanoma. Tačiau kiekviena valstybė narė yra skirtingoje padėtyje. Ir mes negalime atmesti vienos ar kitos energijos rūšies. Mes turime galvoti apie tuos tris ramščius, kurie buvo minėta. Tai yra tvarumas, e, tai yra mažai e, CO2 emisijų išleidžianti ekonomika, e, tiekimo saugumas ir, žinoma, konkurencingumas. Ir kaip tai yra naudinga vartotojams ir verslų ilgalaikėje perspektyvoje. Štai kodėl e, esame vieningos nuomonės, kad būtina stipri politinė valia, kad galėtume sutelkti savo technologijų išteklius. Tačiau tai taikytina e, ne tik energijos generavimui, bet ir saugojimui. E, mes įsitikinome, kad yra įvairių labai efektyvų energijos saugojimo e, priemonių ir to neturėtume pamiršti. Šis klausimas buvo šiek tiek paliestas ir valstybėse narise yra labai skirtingos nuomonės šiuo atžvilgiu. Todėl neturėtume atmesti e, vienos ar kitos iniciatyvos. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad energijos efektyvus valdymas yra geriausias būdas užtikrinant mažesnį mažesnės šiltnamio dujų emisijas, e, įtvirtinant krizių valdymo mechanizmus, įgyvendinant trečiąjį e, energetikos paketą. Ir dar norėčiau sugrįžti prie to, ką neseniai pasakė kolegos, e, kad finansavimas yra vienas iš svarbiausių instrumentų. Finansavimas, viešieji pirkimai, e, finansavimo tipai. Tai bus svarbiausi klausimai, kuriuos mes turėsime išspręsti artimiausių metų. Dėkuoju. Dziękuję Labai ačiū kolegai už pasisakymą. Toliau Lietuvos Seimo vardu ponas Česlovas Tankievičius. Labai prašom. Dėkoju, ponė prezidentė. E, mūsų vakar ir šios dienos diskusijose aiškiai konstatuota stoka politinės valios kurios reikia sukurti bendrą europos sąjungos rinką ir vykdyti bendrą energetikos politiką. Prezidentas Buzek pateikė šiai konferencijai svarstyti savalaikę ir prasmingą iniciatyvą, kurios tikslas sutelkti politinę valią, kad, kad Europa ryštųsi tapti tikrą energetinę bendryją. Pristatytoje iniciatyvoje aiškiai suformuoti siūlomos bendrijos tikslai. Tai bendrijo, bendra energijos rinka, bendra energijos politika ir bendras saugumas. E, mūsų konferencijoje atstovaujami Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, kurie, aš manau, ir turi tapti ir būti politinės valios generatoriai. Lietuvos delegacija remia pasiūlytos energetinės bendrijos tikslus. Norėtume, kad ši konferencija pasiūstų aišku paramos signalą svarstomai puikiai ir savalaikiai iniciatyvai. Ačiū, ponė prezidentė. E, dziękuję bardzo. Ačiū. Bierze przedstawiciel Senatu. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas iš Čekijos Senato. Ponas Bis. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Manau, kad būtina yra pasakyti, jog kiekviena valstybė bando išspręsti savo energetinį mišinį tokiu būdu, kad galėtų prisidėti prie bendros pastangos. Tai yra sumažinti klimato atšilimą ir panaudoti šaltinius, kuo galima efektyviau. Čekijos situacija nėra labai palanki, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Neturime jūros, vėjo irgi neperdėm daug, neturime pakankamai saulės šviesos, mūsų teritorija nėra pakankamai didelė, kad galėtumėme pasiūlyti biomasės išteklius didžiulius. Dėl šios priežasties mes svarstome, svarstome apie brandolinę energetiką. Tai yra technologija, kuri neišskiria anglės emisijų. Ir nustebau e, išgirdęs tai, ką sakė kolega iš Švedijos. Švedija sukaupus yra daug patirties technologijų srityje, brandolinių jėgainių srityje. Ir aš manau, kad mes neturėtumėme įbauginti žmonių, kalbėdami negatyviai apie brandolinę energetiką. Aš nemanau, kad tai būtų teisinga daryti. Tie, kurie na, netiki, nepasitikė brandolinę energetiką, kelia abejonių dėl klimato atšilimo negalime atmesti technologijos, kuri žymiai sumažintų CO2 emisijas. Taigi aš manau, kad mūsų kova prieš klimato atšilimą nebus rimta, jeigu mes tokius pareiškimus darysime. Ačiū labai. Ponios ir ponai, jeigu turėtumėte klausimų, kelkite tiesiog mėlyną kortelę ir kolega iš Graikijos jau uždavė klausimą kalbėtojams. Jeigu jūs dar turite klausimų, tiesiog pakelkite mėlyną kortelę. Tai turėtų būti trumpi, papildomi klausimai. Taip, prašau, kolega. Prašau. Prašau. 30 sekundžių yra skiriama klausimų užduoti. Prašau. Ačiū. Mano klausimas bus susijęs su tuo, ką pasakė ponas Frutero iš Italijos. Europa yra vis labiau vien, vien, vien, vien, vieningėjanti rinka ir vieninga rinka reikalinga Europos Sąjungoje energetikos rytyje. Taigi, kodėl net, neturėtumėme vertinti emisijų vienam gyventojui? Aš manau, kad tokia formulė reikštų, kad 500 milijonų ES piliečių aktyviau prisidėtų prie žemynų plėtros. Gal galėtumėte pristatyti, ne, ne, neperskaičiau jūsų pavardės. Roberto Totori, esu iš Italijos parlamento. Ačiū, sako pirmininkas. Prašau, ponia, žodis jums. Prisistatykite, prašau. Ačiū, aš esu iš Švedijos Riksdego ir nedidelis komentaras anksčiau pasisakiusiam dėl e, Švedijos pozicijos dėl branduolinės e, energetikos. Birželio 17 bus balsavimas Riksdage, kuomet bus priimtas sprendimas ar toliau plėtoti atominę energetiką. Mes e, ir mano kolega, e, kuris ką tik pasisakė, e, norime pasakyti, kad ir Švedijoje yra skirtingos nuomonės. Todėl aš manau, kad brandolinė energetika yra ateities klausimas ir Švedijai. Dėkoju. Ačiū, ponė. Prašau, kitas kalbėtojas, prisistatykite. Esu iš Prancūzijos parlamento. Ačiū pirmininkė. Žvelgiant į nacionalinių mokesčių svorį, nustatant įvairias energetikos kainas, man tiesiog e, kilo mintis, ar nereiktų pradėti kalbėti apie mokesčių harmonizavimą. Netgi jeigu infrastruktūros yra sukurtos, aš manau, kad e, toks veiksnys tikrai trukdys toliau kurti vieningą energetikos rinką. Ačiū. Dar klausimų yra? Prašau, ponia. Kristijana Pune iš e, Austrijos parlamento. Turiu klausimą tiems, kurie branduolinę energetiką laiko sprendimu kovojant su klimato kaita. Kiek ilgai jūsų manimo energetika branduolinė energetika e, liks tokių sprendimų, kiek metų, dešimtmečių tai būtų realu. Ar verta pumpuoti tiek daug pinigų į šią, į šią technologiją, gal verčiau tos pinigus reiktų skirti kitai technologijai, kuri būtų ilgesnės perspektyvos technologija, nepaisant to, koks yra bendrai jūsų požiūris į branduolinę energetiką. Ačiū. Ar būtų dar papildomų klausimų? gali būti užduodami klausimai ir kolegoms, e, pasisakiusiems kolegoms. Tiesiog galime vesti labai atviras diskusijas. Dar du klausimai, prašau. Nikolė Beleškė iš Bulgarijos parlamento. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar jūs manote, kad sukūrus vieningą e, energetikos rinką Europoje ir liberalizavus rinką, ir įvedus atsinaujančius energijos šaltinius, ar neturėtumėme po to pamastyti apie kitus išteklius, kom, kompensavimo išteklius, kompensuojančius išteklius, pavyzdžiui, kai vėjo e, jėgainių parkai negali veikti, ar nebūtų galima pamastyti apie kitas, kitus šaltinius, kitas alternatyvas. Ačiū, prašau, kolega. Ačiū. Whitman iš Austrijos parlamento. Uh, Mano klausimas bus susijęs su mano kolegės tevinainės e, klausimu. Aš norėčiau užduoti klausimą apie investicijas į brandolinę energetiką Eur... ir Euratomo sutartį. Ar komisija mano, kad būtų racionalu įgyvendinti tai, apie ką šiandien kalbėjome? Vienas milijardas eurų yra dabar investuojama į naujus energijos šaltinius. Pirmininkas, ačiū kolegos. Buvo užduota ir klausimų susijusių su branduolinė energetika. Klausimai buvo faktiškai keliami visiems. Ar yra norinčių sureaguoti? Sureaguoti į klausimus susijusius su branduolinė energetika. Ar ši energetika yra efektyvi, kiek mes turėtumėme ją investuoti ir panašiai. Taigi, kolega, prašau. Kolegos, prašau. Na, atsakymui bent jau minutę skirsiu. Aš nenorėčiau atsakyti į klausimą, bet norėčiau užduoti klausimą kalbėtojams iš Švedijos. Kai kalbame apie brandolinę energetiką, jeigu jos atsisakysime ir naudosime tik tai atsinaujančius energijos šaltinius, kiek tęsime jūsų manimų, kiek išgyvensime be brandolinės energetikos? Collegs, uh, like... Pirmininkas, kolegos, norėčiau štai ko jūsų paprašyti. Diskusijos yra labai įdomios apie ypatingai brandolinę energetiką. Ir kiekvienas, kiekviena valstybė narė pati apsisprendžia, kokį energetinį mišinį jie nori turėti. Žinome, kokios yra paskatos, žinome, kokie yra aplinkosauginiai reikalavimai. Ne tik klimato problemos, bet bendrai kalbant apie aplinkosaugą atliekos, dulkės ir taip toliau ir panašiai. Taigi aš manau, kad mes neturėtumėme šiandieną susitelkti ties šią konkrečią problemą. Palikime tą problemą tokią, kokia ji yra - atvira valstybėms narėms. Šiandieną tai būtų matyti geriausias sprendimas, o dabar norėčiau žodį ne apie brandolinę energetiką norite pasakyti, ne. Taigi prašau, tada žodį jums suteiksiu. Prašau, prašau. Norė, norėjau tik tai e, išsakyti pritarimą jūsų dabar ką tik e, pateiktam pasiūlymui. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų pastabai, tačiau Noriu užduoti dar vieną klausimą šią temą. Žvelgiant į šias diskusijas, man atrodo, iš principo turime, turime pagalbo, pagalvoti apie tai, kokius turime sprendimus, kokie yra sprendimai įmanomi. Ir na, tas konsensusas, kad vienas susitarimas dėl to, kad vienas svarbiausių sprendimų yra atsinaujantis energijos šaltiniai, dėl to nebejojame. Tačiau, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, išskyrus biomasę, kitus šaltinius. Čia yra nemažai labai svarbių problemų. Pirmiausia, turime užtikrinti saugojimo gebėjimus, pasiekus tam tikrą lygį. Pažvelgus atsinaujančius energijos šaltinius, jeigu norime jais dalintis, kyla sandėliavimo klausimas, saugojimo laikymo klausimas. Taip pat yra hidroelektrinių potencialas, irgi apie tai nebuvo pakankamai kalbėta. Aišku, tai yra susijęs su tam tikra rizika. Laimiai pastaraisiais dešimtmečiais tokių rimtų katastrofų su hidrojėgainėmis ir elektrinėmis neturėjome. Tačiau kilus žemės drebėjimui ar kitoms situacijoms, na, nežinome, kas atsitiktų su tokiomis hidroelektrinėmis. Dar viena problema Kalbame apie elektros energijos gamybą daugiausia. Ir kaip minėjau vakar, elektros energija yra tik tai nedidelė energetinės problemos dalis. Pagrindinė problema yra kuras. Ir aš norėčiau kolegų atkreipti dėmesį į tai. Ačiū, tai buvo paskutiniai klausimai. Prieš uh, suteikiant žodį galtiniam pasisakymui mūsų svečiams, ponui Marinui Rybe, kuris atstovauja tarybą ir e, rotuojančią pirmininkaujančią valstybę. Prašom. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems už e, iškeltas problemas. Viskas buvo labai įdomu, pasisakymai buvo labai konstruktyvus e, visoje šioje bendroje diskusijoje apie energetikos politiką. Norėčiau trumpai pakomentuoti E, visus pasisakymus, e, bandant padaryti bendras išvadas. Žinome, kad energetinis saugumas e, rūpi visiems ir tai yra pateisinama, tai nieko naujo. Tradiciškai mes esame smarkiai priklausomi nuo šaltinių užsienyje 60-70 procentų, kai kuriuose valstybės narėse iki 80 procentų, kai kurios žaliuvos, ypač dujos, tiekiamos iš e, trečiųjų šalių ir tai aiškiai išriškėjo per dujų tiekimo krizę praėjusiais metais, kuri patraukė visų šalių dėmesį. Ir tai išaiškino priklausomybės nuo vieno tiekimo šaltinio pavojų. Ypač jeigu vienoje šalyje 80 procentų dujų tiekiame iš užsienio, iš to vieno šaltinio. Taigi ir vienas būdų, kaip spręsti šią problemą, yra sukurti veiksmingą bendrą rinką, kuri leistų mums diversifikuoti tiekimo šaltinius. Tiesa, kad priklausomumas 80 procentų kai kuriuose šalise ar net kai kur e, šimtų procentų priklausomumas nuo vieno tiekimo yra faktas. Ir bendra rinka yra vienas sprendimų, kitas sprendimas būtų ieškoti vidaus šaltinių, tai yra atsinaujinančių šaltinių ir didinti energetinį efektyvumą. Pirmininkaujant Ispanijai, vienas mūsų prioritetų e, buvo didinti energetinį saugumą ir per ministrų e, tarybą kovo mėnesį kalbėjome apie užsienio investicijų, apie investicijų poreikį į šį į šią sritį ir aš noriu padėkoti parlamentui už konstruktyvų dialogą, kuris plėtojasi praėjusius kelius mėnesius, siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Mes tikimės, kad e, su parlamentu pavyks susitarti jau šį mėnesį šiuo klausimu. Taip pat esame sustarę dėl infrastruktūros. E, sustarėme, kad e, dėl to, kad būtų galima geriau gyvendinti komisijos pasiūlytus sprendimus infrastruktūros rytyje. Na ir tarptautiniuose forumuose mes taip pat kalbame apie energetikos saugumą. Vienas klausimų, kuris labai rūpi visiems, tai yra, aišku, finansavimo klausimas. Šį klausimą iškėlė ponas Puanjan. Infrastruktūra bus viena iš tų sričių, kur tos šalis, kuriams tenka našta, kuriant infrastruktūrą, bet nebūtinai jos gauna daugiausia naudos iš tos technologijos. Ir tai yra viena priežasčių, dėl ko netaip gerai veikia ta vidaus rinka. Ir tam reikia paramos tokiems projektams. Yra žengta tam tikrų žingsnių tinkama linkme. Mintis e, susijusius 10 procentų tikslu užtikrinti energijos gamybą iš atsinaujančių šaltinių dar nepasiektas. E, todėl aš manau, kad vienas iš didžiausių iššūkių ir yra E, tvirčiau siekti tokių tikslų. Na, bet aš manau, kad e, pažangos tinkama likme yra. Tačiau tam taip pat, aišku, gali, prie to gali prisidėti ir finansavimo priemonės. Turime prioritetinių veiksmų finansavimo prasme Europos lygmenių, tačiau kai kurie šie veiksmai yra tam tikros vienalaikės, vienkartinės priemonės. Mums reikia bendresnės finansavimo politikos energetikos politikai. Taip pat kalbėjome apie vidaus rinką, apie poreikį atskirti gamybą nuo infrastruktūros, apie skirtingas varsybių narių politik, e, politiką šioje srityje. Tačiau nusybės atskirimo modelis jau įtrauktas į ES energijos rinkos liberalizavimo paketą ir tikimės, kad valstybėms narėms pavyks e, įdėkti šias nuostatas, kaip galima greičiau. Man atrodo, panas Sendevės iš Graikijos uždavė labai gerą klausimą apie energetikos kainų liberalizavimo, energijos liberalizavimo, rinkos liberalizavimo poveikį kainoms. Na, nebūtinai derogavimas sumažina kainas, tačiau tuomet iš tikrųjų kainos geriau atspindi produktų e, pagaminimo kaštus. Kai kalb, kalb, kartais kalbame apie e, vartotojų apsaugojimą, tam tikrą prasme, tam tikrą grupių apsaugojimą, tačiau manau, kad liberalizavimas mums padės sukurti tikrą bendrą rinką ir padės nustatyti e, tinkamas kainas ir užtikrinti konkurenciją. Taigi šiame kontekste ir labai svarbu, svarbios, svarbus jungčių klausimas. Labai sunku dereguliuoti mažas izoliuotas rinkas. Energetinės salos e, iš tikrųjų sunkiai yra dereguliuojamos ir liberalizuojamos, nes e, tokiuose sąlygose egzistuoja monopolijos, nes nėra konkurentų ir dereguliavimas e, šiuo atveju nebūtinai reiškia mažesnės kainas. Todėl tam, kad įvyktų dereguliavimas, mums reikia sukurti bendrą rinką, o tam reikia ne tik mobilizuoti kapitalą, ką darome dabar, bet taip pat mobilizuoti e, produktų, energetikos produktų rinkas. Dereguliavimas taip pat turėtų suteikti paskatų taupyti energiją, nes Ir, ir tai yra labai svarbu ir verslo politikai. Kalbant apie energijos taupimą, tai norėčiau prisiminti pono Futero pasisakymą apie tai, kokį vaidmenį turėtų atlikti energijos taupimas. Tai yra vienas svarbiausių veiksnių siekiant CO2 emisijų mažinimo tikslus ir didinant atsinaujančių šaltinių e, dalį. Tas taupimas gali mums leiktis padidinti vardiklį mūsų energetikos e, liktyje. Turime užtikrinti, kad e, energijos vartojimas būtų pagal poreikius ir energijos taupimas turėtų tapti vienas svarbiausių priemonių siekiant e, nustatytų tikslų. Veiksmingumo negalima pasiekti tiesiog liepiant vartotojams taupyti energiją. Tai reiškia, paramą technologinę prasme ir užtikrinant geresnį energijos panaudojimą, tai yra racionalesnį, protingesnį, pasikliaunant technologijomis. Trumpai norėčiau pakalbėti apie technologiją. Technologijos yra viena svarbiausių sričių, kur reikia investicijų. Manau, kad visi tai pripažins, kad technologinė plėtra yra viena sričių, kur rinka negali tinkamai veikti, neveikia bent jau šiuo metu. Dėl pozityvių išorės veiksnių. Norime išvengti finansavimo dubliavimosi, taip pat ir manome, kad technologinė plėtra yra labai svarbu. Apie tai esame e, kalbėję pristatydami apie savo veiksmų planą, kuris bus pristatytas per ateinančius kelius mėnesius. Ir taip pat apie kitas susijusias iniciatyvas. Technologija, kaip sakiau, pačioje šios konferencijos pradžioje yra svarbiausia plėtojant atsinaujinančios energijos šaltinius ne tik užtikrinant, kad e, tie šaltiniai būtų konkurencingi ir galėtų užtikrinti prieinamas kainas vartotojams, bet taip pat ir e, valdant šias technologijas. Tai nėra vien tik tai energijos saugojimo klausimas, bet klausimas yra ir kada reikia pradėti tokią gamybą, kaip pavyzdžiui kalbame apie biomasę. siekiant užtikrinti, kad energijos klausimai būtų tinkamai valdomi, užtikrinant daugiau jungčių, kad energijos rautai tekėtų laisvai tarp skirtingų nacionalinių rinkų. Jeigu turi mažą energijos rinką ir naudoja daug atsinaujinančių šaltinių, pavyzdžiui, Ispanijoje turime daug vėjo energijos kuri e, sudaro apie 50 procentų visos energijos e, procentų kai kuriuose e, zonose, kai kuriuose regionuose tam tikrų metų laiku, tačiau, aišku, ne visoje šalyje. Tačiau mes galime perteklinę energiją paskirstyti visoje Ispanijoje, tačiau to negalime pasakyti apie visą Europą. Galbūt Saulėje yra prieinama Saulės energija, šiaurėje lietaus, vėjo energija, Taigi reikia integruoti rinkas ir tuomet e, valdymo problemos izoliuotose rinkose būtų mažesnės. Aišku, technologija mums gali padėti, ji mums gali padėti įtraukti ir energiją iš atsinaujančių šaltinių e, ir tiekti ją į, tink, į tinklus. Man atrodo, vienas iš klausimų buvo susijęs apie tai, kad e, daug energijos gaminama iš atsinaujančių šaltinių, tačiau Ir, ir aišku, kad tą energiją galima tiekti į nacionalinį tinklą protingai ir veiksmingai. Saugojimo technologijos CO2 surinkimas taip pat mums turėtų padėti ateityje. Taip pat ir technologijos, kurios bus naudojamos kartu jau su dabar turimomis. Didžiausias iššūkis yra tinklų integravimas, ypač tuo met, kai trūksta jungčių. Tačiau man atrodo, kad mes galime rasti sprendimų ir šiams problemams. Nenoriu kartoti Ispanijos pavyzdžių, bet, kaip jau sakiau, mes galime pasiūlyti daug vėjo energijos visai šaliai. Tai galėtų būti modelis visai Europai. Tai yra pavyzdys, kaip e, sprendimus pasiūlo technologijos. Kažkas e, sakė, kad e, atsinaujinti šaltiniai, kai kalbame apie atsinaujinčius šaltinius, dažniausiai kalbame apie elektros gamybą. Čia man atrodo, kad apie elektros energiją reikės kalbėti vis daugiau, kad e, pasiektume savo energetikos tikslų. E, šiuo metu energijos mišnyje elektra nesuvaidina tokio esminio vaidens, e, tačiau jį turės jį suvaidinti, plėtojant transportą, tai yra kuriant elektromobilius ir panašiai. Apie 50 procentų energijos vartojimo tenka elektros energijos vartojimui. Taigi matome, kad turime pereiti nuo kūro panaudojimo prie elektros energijos panaudojimo. Man atrodo, vienas geriausių argumentų čia, kur buvo išdėstė, išsakyta, tai negalime reikalauti, kad vartotojai už viską sumokėtų. Turime sukurti protingas energetikos valdymo sistemas, kad energija būtų naudojama veiksmingai, pasinaudojant pikais ir e, gamybos sumažėjimo laikotarpiais ir kad tai visą tai atsispindėtų kainų nustatymo politikoje. Dar keletas pasvarstymų dėl CO2 surinkimo ir saugojimo nes atrodo, kad mineralinis kuras dar vis vaidina gana svarbu vaidmenį. E, taigi, siekiant CO2 mažinimo tikslų, CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos bus labai svarbios. Ir čia technologinė plėtra yra labai svarbu. Panas Rosi kėlė problemas, kurios gali kilti kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Ir čia reikia taip pat ieškoti sprendimų, kad e, tokia pramonė išliktų konkurencinga pasauliniu mastu. Galiausiai norėčiau baigti atsakydamas į klausimą, ar Lisabonos sutartis yra pakankamas teisinis pagrindas e, įveikti šios iššūkius. Jos nepakanka, mums reikia daugiau. Lisabonos sutartis mums padeda, tačiau, man atrodo, ponas Vidbrodas iš Lenkijos e, puikia, padarė puikią išvadą, kad mums reikia valios imtis veiksmų be politinės valios. Negalėsime nei panaudoti nei technologijų, nieko. Mums reikia politinės valios, nes kitaip savo išsikeltų tikslų nepasieksime. Na, o generuoti tą politinę valią bus mums, mums vienas svarbiausių iššūkių. Aišku, mums reikės siekti konkurencingumo, tvarumo ir gerovės piliečiams. Ačiū. Rūtuojančios, pirmininkaujančios šalies atstovai. Tai jau toliau Joachimas Al Almunija, prašom. Sint. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandien išgirdome daug pastabų ir aš beveik su viskuo sutinku. Ir aš sutinku su pono Urybė atsakymais. Tačiau norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių dalykų. Buvo klausimas iš Europos parlamento nario, kuris paklausė, ką daro komisija, taikydama konkurencijos instrumentus energetikos srityje. Dabar nesigirėjau gilindamas į konkrečias priemonės, kurių yra daug, galiu pasakyti, kad labai svarbu E, kad ta iniciatyva, kurią iškėlė mano pirmtakė ponė Nelly Krūs, e, labai svarbu e, suvienyti iniciatyvas dujų ir elektros sektorija. Lankytis įmonėse, daug įmonių, atlikti sektoriaus tyrimą. Ir tai leistų mums sukaupti kokybiškesnių žinių, kaip e, kovoti su konkurencijos iškraipimais, kitais aspektais. Juk kalbame ne tik apie nežinomus atvejus. Yra labai garsus atvejai, kaip pavyzdžiui e, su bendrove EON. Tais atvejais buvo imtas ryštingų e, veiksmų e, ir jie turėjo ženklių pasiekmių. Komisija stengiasi pagrysti savo sprendimus įgyvendinamą energetikos paketą. Tokių pavyzdžių yra ir kituose sektoriuose, pavyzdžiui, farmacijos sektoriuje, bankų sistemos veikla, komercinių e, bankų sistema. Tai yra labai svarbi e, konkurencijos e, sritis. Ta pati galima pasakyti ir apie energetikos e, sritį. Čia priimami labai konkretūs sprendimai. Be to, visą laiką komisija stengiasi, e, kad valstybės narės laikytosi galiojančių nuostatų yra šiuo metu diskusija, kaip integruoti tuos specifinius teisės aktus su, ben, e, su bendraisiais teis, teisės aktais. Tai labai svarbi diskusija. Diskusija, kaip žvelgiant iš kontrolės perspektyvos galėtume toliau dirbti taršos leidimų priekybos srityje. Yra nuostatos, kad iki 2013 metų taršos leidimai nebus dalinami už dyką E, ir tos rytis, kurios labai intensyviai naudoja energiją, jos nori specifinių nuostatų. Ir jie norėtų teisingesnio paskirstimo skirstant taršos leidimus. kad būtų griežčiau žiūrima į tas sritis, tas bendrovės, kurios nesilaiko naujųjų nuostatų. E, vienas iš būdų, e, kaip galima išvengti šių nuostatų, griežtų nuostatų, tai perkelti savo veiklą į kitas e, teritorijas, į kitas valstybės, kur taikomi netokie griežti reikalavimai. Taip pat turime pagalvoti, kaip veiksime nustojus galioti Kyoto e, protokolo įsipareigojimams. E, Kopenhagos e, susitikimo metu buvo tai plačiai diskutuojama. Taigi mes turime daug ką nuveikti konkurencijos politikos srityje. Kalbame apie dominuojančią rinkos poziciją valstybių kontrolę. Ir aš sutinku su visais tais, kurie pasakė, kad ypatingai svarbu e, pagilinti vieningą rinką, jeigu norime pažangos, sukurti bendrą energetikos rinką. O tam reikalingos jungtis, kurios iki šiol dar nėra sukurtos. Žinoma, pažango yra. Yra pasirašyti ketinimų protokolai. E, tačiau visos problemos dar nėra išspręstos, kadangi tai nėra lengvas dalykas. Iš ES institucijų pusės yra stengiamas spręsti problemas, derinant skirtingus, dažnai prieštaringus interesus iš valstybių, e, valstybėse narėse. Tačiau būtina sutelkti tą valią ir įgyvendinti jungčių projektus. Mes e, kartu su koordinatoriais inicijavome transeuropinius jungčių projektus, tačiau dėje dar ne viskas yra įgyvendinta ir problemų dar išlieka nemažai. Tačiau nemažiau svarbus klausimas yra finansavimas. Valstybės narės tvirtina, kad e, reikalingos milžiniškos investicijos tinklų sujungimui ir todėl šią sąskaitą turėtų apmokėti ES, ne atskiros valstybės narės. O kai mes analizuojame ES biudžetą, kuris yra tvirtinamas čia parlamente ir e, tarėmės su jūsų vyriausybėmis ir nacionalinės vyriausybės susirinkdamos į ES tarybą mato, kad ES biudžetas e, nėra pakankamas visoms šioms iniciatyvos voms finansuoti. Taigi turėtume kažkaip tai išspręsti šį bendro intereso klausimo yra Europos investicijų bankas, yra bendro finansavimo instrumentas, kurį galima panaudoti sutelkiant išteklius ir iš e, e, rinkos. Tačiau e, yra tam tikri apribojimai šio instrumentu. E, Europos investicijų bankas, kaip ir kiekvienas bankas, turi akcininkus, o tie akcininkai yra valstybės narės, kurios sprendžia, ką Europos investicinių bankas galėtų finansuoti ir e, ko ne. E, taigi problemų yra daug ir jas turėtų spręsti ne vien tik tai viešasis sektorius. Būtina pritraukti kapitalą ir iš privataus sektoriaus. Deja, kol kas mm, to padaryti nepavyko, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, manau, galime pasiekti mm, mm, pas, sprendimų šioje e, srityje ir padidinti savo finansinius pajėgumus. Ir panaudoti Europos išteklius Europos investicinio banko išteklius ir sulaukti didesnio indėlio iš privataus e, verslo. Tikimės, kad e, pasitelkę ir sutelkę visus šiuos išteklius galėsime įgyvendinti glaudžią politiką. Na ir dar vienas dalykas. E, dalis pasisakiusiųjų jų minėjo e, CO2 emisijų mažinimą, e, ekologiškų transporto priemonių platesnį panaudojimą. Čia yra ne vienintelės iniciatyvos, kurias reikėtų e, taikyti. Tačiau tai yra būtini dalykai, kuriuos mes turime įgyvendinti ir tokių dalykų gali būti daugiau. Jeigu mes nebūsime efektyvi, aktyvus, jeigu nekontroliuosime CO2 emisijų, e, naudodamiesi visais e, turimais instrumentais, tai negalėsime pasiekti savo tikslų e, ir tarptautinių tikslų. Ir padarysime didžiulę klaidą. Ne dėl to, kad mes parodysime nesolidarumą su ateities kartomis, bet ir todėl, e, kad parodysime nesolidarumą ekonominę prasme, nedėksime e, efektyvesnių e, technologijų. Tai pasakyta apie visas rytis. Europos e, Sąjunga turėtų būti pagrindinė priemonė didinant valstybių narių ekonominį potencialą. Turėtume sparčiau vystyti technologijas, stiprinti savo konkurencingumą, nes yra kitų ekonomikų, pavyzdžiui, Junktinės valstijos, kurios sparčiai vystosi, kurios daug investuoja į energijos efektyvumo technologijas, o taip pat nuo jų neatsilieka ir vejasi besivystančios, kylančios ekonomikos. Vienas iš didžiausių mūsų prioritetų yra kova su klimato kaita. Nes kalbame ne tik apie energetiką, bet ir apie pasaulinius projektus. Na, o kas dėl nacionalinių, e, nacionalinės specifikus ir bendrųjų sutarčių. Čia jau buvo e, e, eilė pasisakiusiųjų, e, kurie paminėjo branduolinę energiją, įvairius energijos derinius ir ši diskusija tęsis toliau. Tai yra vis dėlto kiekvienos valstybės narės narės e, prerogatyva remianti savo vietinėmis, nacionalinėmis ir aplinkos sąlygomis priimti sprendimą, kaip dalyvaus e, Europos bendroje energetikos rinkoje, kaip kovos su klimato kaita. Žinoma, būtų idealu, jeigu mes turėtume bendrą energijos šaltinių e, derinį. Tačiau kol kas tai išlieka e, nacionalinė e, sritimi. Kai kas minėjo mokestinės paskatas energetikos srityje. Europos mastu egzistuoja reikalavimai dėl minimalių E, reikalavimų. E, jie kol kas dar, e, jie jau yra suderinti, tačiau komisija dabar svarsto dėl bendrų ekologinių mokesčių, kurie dar nėra, nėra įvesti ir mes stengiamės apmokestinimo sistemą, sistemoje išskirti energetikos sritį ir ekologijos sritį. Kai kuriuose valstybėse narsiai jau diskusija jau vyksta, tačiau ir ES, ES lygmenių vyksta diskusijos dėl CO2 mokesčio įvedimo. Aš asmeniškai manau, kad tai neblogas sprendimas. E, deja, ši, ši nuomonė, ši pozicija dar nesulaukia pritarimo iš visų valstybių narių. Matau, kai kurie jūsų linksi galvą, kai kurie nepritarė. E, tačiau viskas susiveda į finansavimo galimybės ir kalbame ne vien tik tai apie finansavimą brandolinės energijos bet ir brandolinės energetikos saugumą. Jei e, į klausimą, ar pakanka Lisabonos sutarties, tai yra labai tinkamas klausimas, tačiau šiek tiek per anksti į jį atsakyti. Kodėl mes viską iki šiol nepadarėme, e, ką anksčiau esame nusprendę. Ir kaip e, įžangoje sakiau, Viskas priklauso nuo to, kadangi kitais, kitų metų kovo mėnesį energetikos paketo įstatymai turės būti perkelti į nacionalinės teisės. O paraleliai, paraleliai turime e, e, vystyti tai, kas numatyta Europos strategijoje iki 20 e, metų E, ir tai, kas numatyta Lisabonos sutartyje. Mes turime diskutuoti ir nuspręsti, ką darysime toliau e, ir ne vien susitelkti į e, artimiausią ateitį. Mes turime galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą. Ir aš pats sakau, kad esminius dalykus e, iš pradžių turime aptarti, o po to turime pakviesti ekspertus ir profesorius e, e, į diskusiją, kas, ko įmanoma pasiekti Europoje ilgalaikėje perspektyvoje. Turime pasit pasitelkti konstitucijos ekspertus. E, tai mano nuomonė būtų. Tiesiog reikia sutvarkyti viską, ką mes norime daryti ir kaip mes norime e, tai pasiekti. Kokių teisinių reformų e, reikia, kokių teisinių priemonių reikia tam pasiekti. O prieš pasikviesdami profesorius į konstitucinį teismą e, turėtume e, atsižvelgti į tai formuodami e, ateities biudžetą iki 20 metų. Ir dažnai mes susidurėme su veiksmų ribotumu dėl to, kad neturime pakankamai lėšų. Dėkoju. Ačiū labai, ponė vicepirmininkė, už pastabas kolegos. Tai nėra dar mūsų disk diskusijų apibendrinimai. Diskusijos dar tik prasideda. Pradedame diskusijas šią temą. Tai tiesiog buvo diskusijos, kurios prasidėjo prieš keletą savaičių. Ir norėčiau pasakyti, kad papildomus veiksmus lengviau gyvendinti krizės metu, nes visi suprantame, kiek svarbu tai yra dabar. Visi tą matome matome, kad reikia užbaigti kurti vidaus rinką, bendrai kalbant. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, aišku. Toje vidaus rinkoje svarbi yra energetikos rinka. Ačiū labai, norėčiau padėkoti Ispanijai, pirmininkančiai valstybei už tai, kad skiria tokį svarbų prioritetą, padėkoti Europos komisijai. Komisija siūlo daug teisės aktų, ir 2020 m. veiksmų planą. Dėkoju, ponė vicepirmininkė, už jūsų išsakytas mintis, kuriuose atsiskleidė daug įvairių aptartų temų. Na, žinoma, aš palaikysiu kontaktus su ponu Žaku Deloru, buvusiu Europos komisijos pirmininku, apie tai, apie, dėl šių diskusijų, nes turime pirmiausia parengti tuos pirmuosius atsakymus. Na ir svarbu yra tai, kad visi mes bendrai sutarėme, kad veikiančių teisės aktų įgyvendinimas yra pirmas svarbus žingsnis. Energetiniai tinklai, reagavimas į krizę situacijas. Dar vienas dalykas - investicijos į mokslinius tyrimus. Mes turime strateginį energetikos technologijų planą. Jį turime susijęti su strategija 2020 ir mūsų biudžetu ir bandyti išsiaiškinti, kaip būtų galima finansuoti šią strategiją, kad jie atsispindėtų biudžete. Energijos naudojimo efektyvumas yra svarbus prioritetas. Antras prioritetas yra atsinaujantis energijos šaltiniai. Taip pat kaip panaudoti iškastinį kūrą ir sumažinti emisijas. Žinome, kad Kinijoje jie nenori panaikinti anglimi varomų jėgainių. Jie sudaro 20 procentų emisijų, mes 14, emisijų išskiriame, 14 procentų emisijų išskiriame. Taigi mes turime pritaikyti naujas technologijas, anglės sekvestracija, anglės gaudimas laikymas yra labai svarbi technologija, kaip minėjo ponas Uribė. Uh, bet energijos efektyvumas yra pirmasis prioritetas. Aišku, paskatos bendrovėms. Bendrovės turi, būti, turi išlikti konkurencingos, smulkios vidutinės įmonės, kaip remti jas Na ir viskas galiausiai susiveda į energijos kainas, kurios yra labai svarbios mūsų piliečiams. Tai yra taip pat svarbu siekiant užtikrinti visos ekonomi ekonomikos konkurencingumą. Taigi, kolegos, kaip iš teisinės pusės būtų galima išspręsti mūsų problemą? Tai bus kitų diskusijų tema. Valstybės narės turi galiausiai apsispręsti, ar jos nori įsitraukti į šią bendrąją energetikos politiką. Ar tai bus bendrijos ar bendra energetikos politika, nesvarbu kaip ją pavadintumėme. Politinė valia, politinis pagreitis, visi faktiškai jūs apie tai kalbėjote. Politinė valia yra labai svarbu, nacionaliniai parlamentai yra labai svarbu. Mes galime pradėti diskusijas savo nacionaliniuose parlamentuose, jeigu jūs nuspręsite tą padaryti. Mes diskutuojame tuos klausimus čia Europos parlamente. Ta, tas diskusijas pradėjome gegužės pradžioje, irgi labai neseniai. Taigi čia didelio skirtumo nėra tarp mūsų dabar vertinant iš laiko perspektyvos. Taigi ačiū labai, kad atvykote. Dėkoju Jums labai už pasisakymus, už dalyvavimą, rengiant šį renginį. Norėčiau pridurti kad mūsų bendro parlamentinio susitikimo dokumentai yra patalpinti internete europarl.europa.eu tinklapyje, taigi dokumentus rasite labai lengvai. Taip pat yra medžiagos, kuri yra išėjus iš salės koridoriuje išdėliota. Taigi dėkoju, kad atvykote, dėkoju už puikias diskusijas. Kitos diskusijos tikrai bus irgi surinktos, galbūt jūsų nacionaliniuose parlamentuose, galbūt čia pas mus Europos parlamente, mes apie tai dar pamastysime, taigi ačiū dar kartą. Viso geriausio. Dėkoju.